Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Äh, Vertėjų pranešimas. Šiandien yra 37 mūsų protesto prieš vienašališkai primestas e, darbo sąlygas e, diena. E, ir todėl apgailestaudami turime Jums pranešti, kad darbą nutrauksime lygiai 12.30, kaip numatyta programoje. Ačiū uždėmesi. Um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 Pažiūrėkime į mūsų darbo tvarkę. Pirmiausia, tai biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Vakar taip pat buvo nagrinėjamas pranešimas labai draugiškoje atmosferoje. Pusryčiavome, priėmėme kelis sprendimus ir nusprendėme, kad turėtume parengti sustarimo memorandumą ir mums e, visai neblogai sekasi renkti tą sustarimo memorandumą. Jūs e, visą informaciją turite savo posėdžio medžiagoje. Mums e, tikrai sekasi labai gerai, vis artėjame prie sustarimo. Ponas Valė galbūt e, paskutinį kartą jau rekomenduos nepatvirtinti. Ačiū. Pirminkė, jau antrą kartą šiais metais e, kalbame apie šį klausimą. Bitte. Sì, dicevo che mi preme sottolineare nuovamente che. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad parlamentas yra tiesiogiai piliečių renkami atstovai ir tai reiškia, kad ir patys piliečiai atlieka tam tikrą priežiūrą, tam tikrą kontrolę. Jau gana ilgą laiką komitete nagrinėjame šį klausimą, jis gana keblus ir norėtume jį spręsti kuo greičiau. Ankstesniais e, metais e, taryba neatsakydavo į mūsų komentarus, į mūsų balandžio mėnesio 18 dienos rezoliuciją. Labai e, svarbus prėsti šios klausimus, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų paskirstami veiksmingai ir e, Mes, e, pavyzdžiui, vis dar laukiame informacijos apie e, pažangą ombudsmenui parengus ataskaitą dėl e, taryboje vykstančių procesų skaidrumo. prašymas atskirti tarybos ir Europos vadovų tarybos e, biudžetą, apie kurį jau kalbėjome anksčiau, vis dar nėra patenkintas. Palankiai vertinu tarp institucinės dėrybas, kurios šiuo metu vyksta šiais klausimais. Ir manau, kad galima tikėtis gerų rezultatų ir taryba galiausiai pritars taryba vis dar nepateikė mums įsamios informacijos vykstant e, tarp institucijams diskusijoms ir e, norėčiau, kad e, visa informacija apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą būtų viešai prieinama piliečiams. Ta turėtume patvirtinti čia komitete. Taip pat norėčiau dar kartą paraginti tarybą mums pranešti apie tai, kokia yra dabartinė padėtis įgyventinant politiką, aiškiai nurodant, e, kokios išlaidos jau patirtos. Turime gauti visą informaciją apie išlaidas, e, pavyzdžiui, e, kai, kokiu išlaidu patirta dėl vėlavimo statant Europos pastatą. Atsižvelgdamas į dabartinę padėtį, džiaugiuosi, kad Taryba pripažįsta, jog reikia rasti tinkamą sprendimą, kuris e, būtų priimtinas ir parlamentui. Jau laikas e, vykdyti konstruktyves tarp institucinės dėrybas, e, kad galėtume priimti tinkamą sprendimą, paisant visų šalių interesų. Bet vis tiek ir parlamente, ir taryboje turi vykti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Iki šiol tarybos uh, E, išlaidos, e, na, jos turi būti e, tikrinamos taip pat kaip ir kitų institucijų ir tam reikia tinkamo tarp institucinio bendratarbiavimo. Mes turime aktyviai dalyvauti šioje procedūroje, kaip ir kitos institucijos, kad viskas vyktų sklandžiai. Vakar buvau susitikęs su tarybos atstovais ir panašu, kad Yra tam tikrų krypčių, kuriomis galima dėrėtis. Svarbu, kad darantis būtų e, remiamasi jau padaryta pažanga ir užtikrinamas e, kuo didesnis skaidrumas. Norėčiau iš anksto Jums e, padėkoti už mūsų būsimą darbą kartu ir galiu atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū. Turite pranešimo projektą. E, pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 10.14 valandos. Pirminė tarybos pozicija vis dar e, galioja. Tai yra, kad bus tvirtinamas tik e, komisijos biudžetas. Uh, kitų biudžetų atskirimas nuo tarybos biudžeto. Na, nežinau, ar tai bus tinkamas sprendimas. Aš suprantu tarybos poziciją, norėčiau, suprantu, kad ji nenori, kad mes darytume politinį spaudimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo tarybos biudžeto atžvilgiu. Ir tai faktiškai yra viena iš šventųjų karvių, ypač kalbant apie Europos vadovų tarybą. Europos vadovų taryba, vyriausybių vadovai to nenorėtų ir aš puikiai tai suprantu, tad turėtume elgtis labai atsargiai e, teikdami tokius e, prašymus. Iki šiol e, procedūra <clears throat> tarintas su taryba gali nukentėti, jeigu pateiktume tokį prašymą. Tai galėtų būti nenaudinga. Ir dabar būtų, ko gero, sudėtinga įveikti visas baimės, viskas gali žlugti. Ponas Lafanka, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Valiui, už darbą, kuris buvo atliktas rašant šį pranešimą. Ši tema labai sudėtinga ir labai e, visada komplikuota. Būtent kalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą visada yra sudėtinga. Taigi, kaip visada, parlamentas yra teisingoje, geroje padėtyje, e, tvirtinant biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir dabar ir yra tokia padėtis, kurią pabrėžė pranešėjas ir manau, kad e, parlamentas ir taryba turi tam tikrų pareigų, e, tam, tikra, tam tikrų prerogatyvų. E, viskas yra patvirtinta ir viskas vyksta taip, kaip vyksta. Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kaip ir ankstesniais metais, matome, kad labai prastai bendradarbiauja taryba šioje srityje. E, ir 2009, 10, 11, 12, 13 ir 15 metais e, lygiai ta pati padėtis buvo. Taigi e, reikia tam tikro mechanizmo, kai, galėtų, kai komisija galėtų nustatyti geresnį, aktyvesnį bendradarbiavimą tarp parlamento e, ir, e, e, ir, ir tarybos. Nėra dabar pristatyta tarybos ir vadovų tarybos atskirų sąskaitų, kol kas nėra, tokių dalykų nėra, tad aš manau, kad visai teisingas yra prašymas iš e, pranešėjų jo pusės e, susijęs su šia sritimi, taip pat kalbant ir apie um, žmogiškuosius išteklius. E, manau, kad visą tai reikia padaryti, siekiant didinti skaidrumą dialogas tarp trijų institucijų vyksta ir toliau. Siekiame didesnio skaidrumo ir manau, kad pono Valį e, pranešimas yra puikiai dera su parlamento užimamomis pozicijomis. Mm, pateiksime pakeitimus, dar pažiūrėsime, kaip galime patobulinti šį pakei, pa, E, pranešimą. Šiaip yra viskas labai čia gerai ir atsižvelgta į parlamento prerogatyvas bei e, vedama pagrindinę liniją. Manau, kad iš tiesų tai yra, teis, e, tai yra labai geras bruožas, todėl norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą E, ir ypatingai džiaugiuosi, kad e, šis pranešimas dera su pagrindinė parlamento užimama pozicija. Dėkoju. Ähm, Ačiū, pirmininkė. Labai atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegui Valy už atliktą darbą. Tikrai buvo nelengva, nes labai sudėtinga tema. Taigi pareikalavo daug darbo. Sveikinu pranešėją. Taip pat noriu pasakyti, kad e, vakar iš tarybos gauta žinia mus pasiekė teigiama, e, blogų naujienų kaip ir nėra. Manau, kad tikrai yra labai nemažai teigiamų tendencijų. Na ir norėčiau pritarti pranešėjui, pranešėjų požiūriui, kad e, kol kas biudžeto įvykdymo patvirtinimo tikrin, tvirtinti, e, biudžeto įvykdymo tvirtinti negalime. Labai svarbu yra pripažinti, kad gavome ir teigiamų signalų, turbūt e, kitą kartą e, pasieksime teigiamesnio, geresnio rezultato, bent jau to noriu ir linkiu. Ponas Klins. Iš tiesų, pirmininkė, nelabai ką yra be pridurti prie anksčiau e, pasisakiusių. Ponas Vali pateikė puikų pranešimą. Ši istorija ilga ir nelabai laiminga. Ji tęsiasi jau metų metus. Su taryba ši istorija tęsiasi ir man tikrai sunku patikėti, kad jau dešimt metų E, taryba atmeta biudžeto įvykdymą, patvirtinimą. Manau, kad e, būtent parlamentas, o ne taryba turi kelti tokius klausimus. Na, dabar atrodo atėjo toks atsipalaidavimo laikotarpis, galime dėl to tik pasidžiaugti, tačiau nereikia paminti, pamiršti, kad čia svarstome 2016, o ne 17 ar 18 metų laikotarpį. Taigi e, viskas e, juda į priekį ir nereikia, kad mes atgalinę datą kažkaip sugrįždinėtumėm prie, tokios, prie, prie anksčiau buvusios situacijos. Iš tiesų labai gaila. E, Na, žinoma, nuomonės gali skirtis, aišku, teisėta iš tarybos pusės turėti priešingą nuomonę negu parlamentas, bet apskritai paėmus e, labai nepasitikė taryba parlamentu. Kažkodėl toks didelis nepasitikėjimas jų e, pusėje, e, tad man atrodo, kad tai yra tikrai apgailėtina iš tokios institucijos pusės taip negalima. Iš tiesų situaciją reikia gerinti, kita vertus jį ir gerėja. E, galime pasidžiaugti kai kuriais dalykais. Bet e, piliečiai šiaip ar taip nelabai supras, kodėl, kai kyla tiek daug sunkumų, taip mažai pagarbos rodo vienos institucijos kitoms ir taip mažai bendradarbiauja tarpusavėje. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti pirmininkę, ką sakiau vakar, kažkaip reikėtų sulaužyti ledus, galbūt juos šiek tiek aptirbdyti. Bet e, yra jau padaryta nebloga pradžia. Dar kartą kartoju, kad e, atgalinė data kalbėti apie 2016 metus ir patvirtinimą nelabai galima čia iš tiesų jau susidurėme su pagarbos trūkumu iš tarybos pusės ir tai yra tikrai nei šis, nei tas. Pirmininkė, tikrai e, galite būti tikras, kad e, aš nieko čia prokis nepraleisiu. Pone Jasender, e, dėkoju, iš tiesų mes taip pat matome situaciją, esame susirūpinę Ir e, vis tik tais kita vertus matome, kad yra ir teigiamų ženklų. Na, e, būtų labai gerai, kad bent jau kitais metais, bent jau atsigrieptume e, tarp institucinėme bendradarbiavime tokiu būdu įgaudami ir didesnį pasitikėjimą piliečių akise. Šiaip ar taip mes esame tokioje situacijoje atsidūrę, kuri mano akimi žiūrint visiškai nepriimtina. Tarybos pirmininkas viršina, viršė savo įgaliojimus e, ir manau, kad tarybos posėdžiai, po, posėdžiai posėdžiuose buvo atsisakyta e, E, priimti kai kurias valstybės nares. Taigi, mes rekomenduosime tarybai laikytis jai priderančių pareigų. Suprantame, kad parlamentas turi būti kūrybingas, bet kita vertus, jeigu yra 26 valstybės ir prašo 26 valstybės dalyvauti, tai jos ir turi dalyvauti, turi taryba palengvinti santykius tarp institucijų, tarp valstybių narių, o ne juos komplikuoti komunikuoti, e, nes e, e, tai yra jo pareiga ir jam tai nieko nekainuoja. E, jos pareiga tarybos. E, tiesiog reikia, kad būtų palaikomi geri santykiai ir mums reikia, kad generalinis sekretorius užtikrintų irgi gerą funkcionavimą. Mes negalime e, leisti, kad taryboje E, būtų tokia padėtis. Also, ja, jedenfalls glaube ich, ist es zielführend, wenn wir. Kągi, aš manau, kad neturėtume naudoti šios procedūros kaip svertos spręsti kitas problemas. Tai būtų šiek tiek pavojinga. Bet žinoma, turime kalbėti apie tai, kaip E, tvarkomasi su biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra. Dabar suteiksiu žodį pranešėjų galutiniams pasisakymų, nebent dar kažkas būtų iš tarybos čia. Pone Valį, prašau. Ačiū visiems šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, mūsų nuomonės e, panašios, jau seniai šį punktą svarstome ir sutarėme, kad e, artėjame kažkaip prie sprendimo. Žinoma, turime ir toliau daryti e, spaudimo, kad e, tai vyktų, kaip sakė pirmininkė. Aš manau, kad jeigu laikysimės savo pozicijų, pasieksime pozityvų rezultatą. Aš pritariu ponui Klinsui dėl 2016 metų biudžeto Galbūt kažkas šiek tiek dabar ir gerėja. Aš melai surengsiu susitikimą su šešėliniais pranešėjais, e, tam, kad išspręstume likusius neišspręstus klausimus, kad galėčiau juos įtraukti į pranešimą ir taip e, pasiektume bendrą sutarimą. Ačiū. Dabar kitas ketvirtas punktas. E, čia pranešėjas yra ponas Celler. Ne, jis, jo dar nėra ar jis ateis vėliau. Perinam, perikime prie kito galbūt punkto, ar jis ateina dabar. Na, neturime laukti, laiko, kad galėtume lai, laukti, taigi periname prie penktojo klausimo. Černobilis, brandolinis saugumas ir Europos lėšos. Ponas Vins Novak ir brandolinio saugumo departamento vadovas iš EBRD. Tai yra labai svarbus klausimas. Per paskutinį apsilankymą regione Ignalinoje, brandolinėje jėgainėje, kalbėjome apie tai, kad galiausiai reikia kalbėti apie tai, kaip tvarkomas viso ES lėšomis, sprendžiant Černobilio ir kitų uh, branduolinių gainių problemas. Dabar noriu padėkoti Jums, kad atvykote pas mus ir norėčiau paprašyti papasakoti daugiau apie Černobilį. Taip pat ponė Tomelin iš DEFCO generalinio direktorato yra atsakinga už e, šių projektų, šių lėšų valdymą. Melai išklausysime ir jos, būtent apie tai, ką daro DEFCO šioje srityje. Taigi prašom, jums žodis. <clears throat> Labai ačiū už kvietimą ir galimybę e, e, pasikalbėti su šiuo svarbiu komitetu. Bankas gana aktyviai dalyvauja šiuose procesuose. Komitetas žino jau daug ir atidžiai stebi tri, tris branduolinių jėgainių uždarimo programas Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijos Respublikoje. Ir šis trumpas pristatymas daugiausia bus skirtas kitiems projektams, kuriuos finansuoja bankas. Ir aš pabandysiu trumpai pateikti juos visos e, brandolinės saugos problematikos ES ir kaiminystėje kontekste. Prašom kitą puslapį atversti. Jeigu pažvelgsime istoriškai, tai viskas prasidėjo nuo Černobilio um, nelaimės 1986 e, metais. Po to metų, kelius metus tarptautinė bendruomenė bandė e, rasti atsaką į tuos iššūkius ir nuogastavimus, kurios kėlė didelės rizikos reaktoriai e, veikiantis ES ir kaiminystėje ir dėl tų pavojų, kurios kėlė pats Černobilis vis dar. 1992 metais G7 Müncheno vadovų sustikimas paskelbė veiksmų planą, kaip gerinti brandolinę saugą rytų Europoje ir buvusios Sovietų sąjungos šalyse. Europos sąjunga įdėgė brandolinės saugos priemonės Ir kas mums yra svarbu, Europos komisija kartu su G7 kreipėsi į banką ir paprašė jį įkurti branduolinės saugos komandą ir branduolinės saugos sąskaitą. E, svarbiausias prioritetas šiai sąskaitai buvo dėkti trumpalaikius saugumo, saugos patobulinimus didelės rizikos reaktoriuose kaiminėse šalise. Ir buvo tikimasi, kad na, tai leis jas uždaryti anksčiau numatyto grafiko. Politiniai lyderiai tuo metu mane, kad viskas užtruks vos keletą metų. Tačiau patirtis e, rodo, kad ši kelionė buvo kur kas ilgesnė. Aš bandysiu trumpai išdėstyti svarbiausius tos ilgos kelionės žingsnius. EBRD šiuo metu valdo septynis branduolės saugos fondus. Aš jau minėjau branduolės saugos sąskaitą, e, iš kurios teikiama parama Černobiliui. Apie Černobilio e, fondą kalbėsiu šiek tiek vėliau. Na, svarbiausia užduotis yra nelaimės zoną paveik, paversti saugią zoną. E, Europos komisijos ir Europos Sąjungos e, fond, lėšų panaudojimas e, prisidėjo smarkiai taip vadinamam šiaurinės dimensijos aplinkosauginiai partnerystiai Rusijoje, kur bandoma panaikinti aplinkosauginius pavojus likusius nuo buvusios Sovietų sąjungos e, brandolinio laivyno panaudojimo Šiaurės Atlante. Minėjau komisijos e, uždarimo fondą ir yra nauja komisijos e, iniciatyva, tai yra aplinkos, aplinkos, aplinkos apsaugos žalos mažinimo sąskaita. Na ir kur naudojama Centrinė Azija. Visi šie fondai sudaro 5 milijardus eurų. E, tai tos lėšos gaunamas iš Europos e, Sąjungos e, biudžeto, iš įvairių vyriausybių ir EBRD lėšų. Europos Sąjungos įnašas sudaro 2,5 milijardo maždaug, iš kurių beveik 2 milijardai yra skirti trims brandolinių veinių uždarimo fondams. Toliau. Ši diagrama apibūdina EBRD valdysenos modelį. Ir apskritai ji paprastai tokia schema taikoma visiems fondams. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausius elementus, nes manau, kad šio komiteto darbui svarbu e, yra tuos dalykus pastebėti. Svarbiausia vaidmenį vaidina vyriausybės donorės. Tarp vyriausybių donorių ir EBRD e, egzistuoja labai artimas ir labai skaidrus ryšys. De facto mano komanda yra atskaitinga toms vyriausybėms donorėms, o ne banko vadovybei, e, būtent vykdančią veiklą. Skaidrumas užtikrinimas reguliariai sustikimais su vyriausybių atstovais ir, pasakyčiau, netgi daugiau per reguliarius dvišalius kontaktus su mūsų svarbiausiamis donorėmis svarbiausia komisija ir noriu e, padėkoti kolegoms iš komisijos, kurie čia šiandien atėjo, <clears throat> kalbant ypač apie Černobilį. Yra dedikuota G7 ES EBRD darbo grupė. Mes per pastarosius septynerius metus sustikome turbūt daugiau kaip 50 kartų stebėdami situacijas. Taigi skaidrumas yra vienas svarbiausių elementų. Jeigu išriesime į finansinį valdymą, tai EBRD taiko konservatyvų lėšų valdymo modelį. E, mes valdome jūsų pinigus taip pat kaip ir savo. Ir šis modelis leido uh, gauti daugiau kaip 200 milijonų pajamų iš palūkanų. Na, mūsų E, aišku, turtas šiek tiek patyrė eroziją dėl neigiamų palūkanų ir kol kas e, sprendimo nerandame kol kas. Trečias svarbiausias yra dalykas, kad pinigai teikiami tiesiogiai rangovais, rangovams, o ne vyriausybėms, e, institucijoms konkrečiose šalise. Tai yra labai svarbus elementas. Siekiant užtikrinti, kad jūsų pinigai būtų kontroliuojami gerai. Na ir mums laiko užtikrinti labai gerą techninių procesų ir įsigijimų proceso kontrolę. Tai faktiškai yra daug sunkiau negu finansinis valdymas, nes dirbame su projektais, kurie yra pirmieji tose zonose savo esme, e, ten, kur institucinė aplinka yra ne visai dali. Ir vienas iš rezultatų, kurio ypač didžiuojosi, yra tai, kad mes skiriame beveik 500 milijardų sutartims dėl viešųjų pirkimų ir pavyko užtikrinti visišką įsigijimų e, sažiningumą, ką patvirtina įvairūs auditai. Trumpai e, paminės, paminėsiu šių programų esmę. E, Šiaurės dimensijos aplinkosauginė partnerystė. Tai yra didžiulis iššūkis dėl e, Šiaurės Atlanto laivyno palikimo. Jis yra baisus. Svarbiausias šios programos tikslas buvo paspartinti pavojų kylančių dėl panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tiesiog prie Atlanto vandenino pakrantės e, mažinimą. Pavyko su Rusijos valdžia ir su e, donorėmis parengti strateginį planą 2007 metais. Turime tris projektus, be didelius projektus šalia įvairių mažų. Andrėjevo įlanka, tai yra apleista karinė bazė, kur yra daugiau kaip 20 tūkstančių e, povandeninių laivų, brandolinių, brandolinių kuro kasečių, kurie laikinai saugomi 40 metų. Tai yra didžiulis pavojus. E, Lepse E, laivas, kuris buvo uždarytas e, prieš 20 metų, papa klasės poniniai laivai ten yra. Viskas atrodo idiliškai, bet tas didžiulis, didelis laivas, e, būtent kurį matote, yra lepse, kurį velka du vilkikai. Laivas tuo metu buvo pakrautas ledlaužių skistomis e, branduolinio kuro atliekomis ir jis Mūrmanskė buvo laikomas labai ilgai. E, toliau kitas e, vaizdas tai yra vienas galingiausių branduolinių povandeninių laivų pasaulyje. Problema su juo buvo tas, kad dėl kažkokių priežasčių jį reikėjo išvesti iš reikiuotės ir jis buvo pakrautas brandoliniu kuru, e, kuris yra uh, ginklų kategorijos uranas ir nebuvo žinoma, kaip išimti tą kūrą. Tai buvo sudėtinga užduotis. Ir dar vienas idilinis vaizdas, idiliškas vaizdas. Šis laivelis veža pirmą E, panaudoto kūro krovinį iš Andrėjevo įlankos praėjusiu metu gegužės mėnesį. Ką norėčiau pasakyti, kad ši programa Rusijoje, būtent Andrėjevo įlankos programa, yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip daugiašaliai fondai ir daugiašalė parama gali sėkmingai veikti. Ir mes finansavome didelę šio darbo dalį Na, taip pat e, prisidėjo Italijos daugia šalia problema, šalia problema Norvegija, komisija taip pat prisidėjo. Viskas buvo koordinuojama labai gerai. Toliau apie Černobilį. Po nelaimės dešimtmetis praėjo ieškant sprendimų, kaip susidoroti su tą problemą. Svarbiausias momentas buvo G7 politinis sprendimas 1986 metais. Po to 1997 metais buvo e, parengtas gaupto gyvenimo planas, pradėta programa 1997 metais. G7 paprašė įkurti e, Černobilio gaubto planą ir pradėti darbą. Na ir gyvendimas pradėjo 1998 metais. Taigi, išeities taškas programai. Matote, kaip atrodė e, ketvirtasis blokas iš karto po sprogimo. E, ką mes paveldėjome po dešimties metų, ką pamatėme po dešimties metų. buvo e, Černobilio gaubtas, skubiai e, pastatytas po nelaimės ir jis nebuvo judinamas po 1986 metų. Viduje yra tūkstančiai tonų e, kūrą turinčių medžiagų, 200 tonų urano kūro, daug kilogramų plutonio. Ir manau, kad visuomenė teisėtai, pamatotai bijojo, kad e, tas gaubtas gali sugriūti, kad gali vykti naujas sprogimas. Aš e, susitikau su kliudininkais e, iš tų laikų. Iki 89 metų politbiuras mane, kad Kinijos sindromo poveikis taip pat įmanomas, bet buvo įmanomas nutikėjimas medžiagų į gruntą, taip pat tokia buvo išeitinė pozicija. Taigi, tam, kad suprastume programą, reikia e, suprasti tą apsaugos gyvenimo planą. Planą parengė ekspertų grupė, finansuojama iš e, ES ir JAF fondų. E, jie nustatė brandalinės saugos tikslus, apibrėžė programinius sprendimus ir išdėstė įvairias užduotis ir logiką, kaip tuos e, sprendimus įgyvendinti, bet e, planas nenumato jokio dizaino sprendimų ar reguliavimo reikalavimo. Visiškai nieko nekalbama apie institucinę aplinką ir infrastruktūrą. Ir labai svarbu yra tai, kad e, darbų mastas, kaštai ir grafikas nebuvo apibriežti, juos reikėjo apibriežti atlikus tyrimus, atlikus inžinerinę analizę, ir priemus programinius sprendimus. Kai aš pradėjau dirbti bankė ir reikėjo peržiūrėti šią programą, panaudojant banko rizikos procedūras, pirmasis banko vicepirmininkas e, man teigia, kad tai yra pat toks rizikingas projektas, koks tik be gali būti. Na, pirmasis projekto laikotarpis pasižymėjo bandymais E, sukurti sąlygas jo įgyvendinimui ir po to rasti konceptualius sprendimus svarbiausiams problemams. E, e, tos gaupto stabilizavimui ir rengiant strategiją kūrą turinčių medžiagų išvežimui iš gaupto. Tai buvo sudėtingas laikotarpis, reikėjo nugalėti daug kliučių, kol buvo primti sprendimai. Buvo įvairių tikrų mokslinių ar inžinierinių konfliktų, buvo politinių konfliktų, kiti konfliktai kilo dėl komercinių pramonės interesų, bet mums pavyko parengti konceptualius sprendimus kurie galiausiai, kaip pamatysime, suveikė. 2004 metais galiausiai atsirado sąlygos pradėti dirbti šioje pavojingoje zonoje, prasidėjo stabilizavimo darbai. Ir e, e to gaupto dizainas buvo patvirtintas ministro pirmininko. Taigi, vykdžius stabilizavimo darbus, taip atrodė e, Černobylio gaubtas ir atsirado pasitikėjimas, kad bent jau sugrįvimo e, pavojus sumažintas bent šimtą kartų. <clears throat> Kitas iššūkis buvo naujas, naujo gaupto statyba. Kas atidžiai e, sakė mano pasisakymą, aš buvau sustojęs 2004 metais ir perėjau prie 7 metų. Užtruko 3 metai, kol įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros naujam gauptui statyti. Svarbiausias gairės, kaip matote, veda prie to taško, kurio tikimės pasiekti gruodžio mėnesį šiemet, tai yra perduoti viską Ukrainai. Belieka parodyti keletą fotografijų apie <clears throat> šių darbų evoliuciją. 2010-2011 metais dar dirbame labai užterštoje teritorijoje. Ir e, Arkos statyba turėjo būti vykdoma maždaug už 350 metrų nuo objekto gaupto, nes radiacijos lygmuo virš e, gaupto buvo per didelis. Netgi šioje zonoje rangovai turėjo išvežti e, maždaug 100 tūkstančių e, kubinių metrų smėlio, užteršo smėlio ir pakeisti į švarių. Toliau prasidėjo gaubto statyba. Čia matome 2016 e, metų vaizdą. Ši struktūra, kurie yra 260 metrų pločio, 500 metrų ilgio ir daugiau kaip 100 metrų aukščio buvo užstumta virš e, senojo gaubto. Ir čia matome vaizdą, kuris egzistavo šiais metais gegužės mėnesį. E, Naujarka yra jau vietoje ir tikimės, kad visi bandymai, kurie vykdomi, leis užbaigti visus darbus gruodžio mėnesį. antras darbas, antras e, projektas e, Černobilėje yra panaudoto kūro saugojimo e, vieta, nes Černobilėje yra virš 20 tūkstančių kūro vienetų saugomi netinkamai Černobilėje. Taigi šis projektas yra labai svarbus taip pat užtikrinant saugą E, projektas kainuos apie 400 milijonų. Na ir mūsų tikslas e, pradėti apdo, perdirbti kūrą šių metų gruodžio mėnesį. Istorija buvo sunki, pradinis e, rangovas nerado techninių sprendimo, todėl projektą teko pradėti iš naujo 2007 metais. Taigi štai kaip atrodo šis, šie įrengimai. Tai yra konteineriai, kur bus saugomi, saugomos kūro kasetės dar šimtą metų. Dabar grįžtų prie pinigų. Trumpai paaiškinsiu kaip finansuojamas šios programos. Černobilio apsaugos fondas e, ir jo gyvenimo planas kainuos maždaug 2,1 e, milijardo eurų. Naujo e, gaupto statyba pusantro milijardo, kiti projektai, kurie finansuojami pagal šią programą, sudaro apie 600 milijonų eurų. E, gaupto įgyvendinimo planas finansuojamas iš dviejų šaltinių. Vienas yra Černobilio gaupto fondas, tai yra donorų sukauptas fondas. O kitas šaltinis yra speciali subsidija, kurį e BRD pasirašė su Černobiliu ir, kaip matote, e BRD tapo vienu didžiausių, didžiausių donorų į Černobilio fondo. E, skiria 715 milijonų eurų iš banko pajamų. Panašiai NSA projekte tai yra panaudoto kūro e, saugojimo saugykla yra taip pat kofinansuojamas iš branolinės saugos sąskaitos, iš donorų ir EBRD subsidijos. Čia aš parengiau šią lentelę e, jums parodyti, nes aš manau, kad e, šie skaičiai gana įdomus ir skirtingai nuo tarptautinių brandolinės jėgainių uždarimo fondo Europos e, komisija e, finansavo 98 procentus e, sumos, o čia Europos komisijos ir Europos Sąjungos biudžetas skiria mažiau negu 20 procentų visos sumos. Reikia paminėti E, komisijos sėkmingą vaidmenį būtent e, rinkti lėšas šiam projektui. Ir komisija čia tikrai padirbėjo. Rezultatas yra tas, kad ES lėšas e, buvo panaudotos kaip svertas fenomenaliai. Taigi 80 procentų lėšų buvo gauta iš kitų šaltinių iš EBRD ir kitų donorų. E, norėčiau paminėti taip pat ir e, pajamas iš palūkanų. E, kai kalbame apie šios tris fondus, tai yra 170 milijonų. O uždarimo fondos šiandien dar 100 milijonų. E, prieš paskutinę eilutę e, rodo tuos 45 milijonus gautus iš e, rangovo, kuris nesugebėjo pastatyti saugyklos. Tie tos lėšos buvo išieškotos. Toliau norėčiau dar paminėti šių fondų darbo pasiekimus. Aš sakiau, kad nekalbėsiu apie tarptautinį branduolinį jėgainių uždarimą paramos fondus, bet žinome, kad maždaug pusė mūsų darbo finansinė prasme čia yra su to susijusi. Ir žvelgiant į praeitį, nuo ko pradėjome 2001 metais. Tai viskas, kas egzistavo, prieštaravo gerai praktikai. Neturėjome jokių sąlygų sėkmingai branduolinio uždarimo programams. Nekalbėsiu apie visas, bet nebuvo nei uždarimo strategijos, nei plano, nebuvo nacionalinio finansavimo ir kitokio palikimo iš sovietų laik, sovietinių laikų. E, Brandolinis inventorius buvo nežinomas, tai taip pat buvo palikimas. Reguliavimo pagrindai buvo netinkami ir be to buvo e, didelė tokia pasipriešinimo srovė uždarimui. Ir tai tęsiasi iki tol, kol buvo uždarytas paskutinis reaktorius. Turėjome istoriškai sudėtingų momentų, tačiau jeigu pažvelgsime į tai, kad, kokia yra situacija yra šiandien, aš iš tiesų esu labai patenkintas. Didelė, aštuoni didelės rizikos reaktoriai buvo uždaryti, kaip ir planuota. E, reaktorių uždarimas ir išmontavimas E, buvo pas, įvyko iki tokio momento, kad tikrai nebeapsimokėjo jų gražinti į, į naudojimą. Infrastruktūra iš esmės sukurta, dar trūksta kelių elementų, aš ypač e, esu patenkintas, kad galiu Jūs informuoti, kad praėjusią savaitę lankiausi Bulgarijoje ir mačiau, kaip buvo vykdomas galtinai išbandyta plazmos lydimo E, įrangą, kas buvo labai e, prieštaringas klausimas diskusijose net šiame komitete. komitete. Rezultatai tikrai fantastiški. E, didelio masto sumažinimas pasiektas. Per testą atliekų apimtis sumažinta 81 kartą. Tai yra didžiulis pasiekimas ir e, leidžia sutaupyti ilgalaikio sandėliavimo prasme. Taigi iš reaktorių kuras išimtas, kaip ponia Greslė matė Ignalinoje, antrasis reaktorius e, iš antrojo reaktoriaus išimtas kuras 15 e, mėnesių anksčiau grafiko. Taip pat ir kitose reaktoriuose kuras išimtas. Kas džiugina ypač ir ką buvo sunku pasiekti, yra tai, kad dabar turime labai kompetentingas uždarimo organizacijas, žmonės tikrai žino, ką daro ir yra atsidavę tam darbui. Ir dabar jie yra kontroliuojami daug stipresnių e, brandolinės srities reguliuotojų. Taigi pasakymai geri. Iššūkių yra darbas dar nebaigtas. Kol reaktorių pastatai bus išardyti, kol kuras bus saugiai uždarytas saugojimui, negalėsime pasakyti, kad tų senųjų reaktorių grėsmė Europos gyventojams e, dingo. Darbo dar yra, bet aš manau, kad šis darbas yra įmanomas gerai bendradarbiaujant e, komisijai, ES ir e, šal, šalims. Labai trumpai, pažanga čia pasiekta labai didelė, pavojus sumažintas, matėte fotografijose, kurias rodžiau, kad e, fenomenalus e, ponidinis laivas išvytas ir E, panaudotos kuras vežamas į Majaką. Ir ketiname šiais metais išimti kūrą iš Lepse laivo. Toliau dėl Černobilio. Pirma didelė sėkmė yra tai, kad radome sprendimus, kaip ką daryti su Černobiliu ir tuos sprendimus įgyvendiname. Kaip matote, apvalkalas buvo stabilizuotas ir naujas apvalkalas turėtų būti baigtas iki šių metų gruodžio mėnesio. Taip pat kūro išėmimas, panaudoto branolinio kūro išėmimas ir apdorojimas e, naujoje e, gamykloje prasidėjo ir bus bus pradėtas e, gruodžio mėnesį. Na ir priartėjau prie pabaigos. Taigi, pabaigai gal, norėčiau pasakyti, kad Europos e, Sąjungos lėšos tiesiogiai arba per e, daugias šalius fondus turėjo didžiulį poveikį. Um, Europos Sąjunga ir jos kaiminystė šiandien yra daug saugesnė. Aš sakau, daug, daug saugesnė negu prieš 25 metus, bent jau brandulinės saugos prasme. Visada kyla klausimas, ar mokesčių mokėtojų pinigai panaudoti veiksmingai. Mano atsakymas yra didžiulis taip. Ir aš esu pasirengęs tai įrodyti. Bet galiausiai, ar galime būti ramus dėl brandolinės saugos? Sakau, kad žinoma, kad ne. Pamatinė nelaimių, su kuriomis susidūrėme priežastis, yra būtent sustaikėliškumas ir tikros brandolinės saugos trūkumas. Taigi dirbti reikia toliau. Ačiū. Ähm, Labai ačiū, ponė Novakai. Na, džiugu girdėti ir gerų naujienų. Man jūsų pristatymas padarė didžiulį įspūdį. Faktiškai Iš jo matyti, kad ES iš tikrųjų gali atlikti labai teigiamą vaidmenį pasaulyje ir tai yra puikus pavyzdys. Norėčiau Jūs pasveikinti. Jūs asmeniškai atvykote pas mus paskutinį kartą, nes išeinate į pensiją, tad um, norėtume pasinaudoti šią progą ir pasakyti jums, kad um, Per pastaruosius 25, 30, 40 metų vykdomas darbas šioje srityje ir kitose srityse, tai tikrai mm, darbas, kuriuo galite didžiuotis. Norėčiau suteikti žodį komisijai. Pone Tomalin. Klausimas dėl brandulinio sektoriaus finansavimo. Galbūt galėtumėte papildyti tai, ką ką tik sakė ponas Novakas. Ačiū pirminkė už sutiktą žodį. Išleidžiame daug pinigų Ukrainoje ir visame pasaulyje, kad um, padėtume brandulinio reglamentavimo institucijai vykdyti savo darbą. Ponas Novakas jau kalbėjo apie tai, kad reikia didinti brandulinę saugą ir išvengti panašių nelaimių ateityje. Kalbant apie atliekas, E, antrosios pagal dydį e, išlaidos yra būtent atliekų tvarkymo išlaidos visame pasaulyje ir žinoma Černobilyje. E, ten įgyvendiname taip pat ir tam tikrus socialinius projektus, kad padėtume vietos gyventojams įveikti šios katastrofos pasiekmes. Pavyzdžiui, finansavome mokslinius tyrimus e, susijusius e, su skydliaukės e, vėžio gydimu, ypač vaikų. Taip pat tiekiame daržovės, buvo įrengtas medienos deginimo įrenginys kad e, būtų galima tinkamai sunaikinti pavojingą medieną. Taip pat e, toliau investuojame į minėtų problemų sprendimus, taip pat visame pasaulyje darome investicijas į brandulinę saugą, ypač, kaip sakiau, norime sustiprinti brandulinio sektoriaus reguliavimo institucijas visame pasaulyje ir tinkamai tvarkyti atliekas. Tai yra pagrindinės mūsų užduotis. Ar atsakiau jūsų klausimą? Na taip, bet visada galite ir skaičių mums pateikti kiek investuota, kokios sumos, kas bus investuojama ateityje į šiuos projektus. Galbūt um, galėtumėte mums uh, konkrečiai parodyti, uh, kas išleista ir kas bus išleista. Kas uh, išleista Černobilio apsaugos fondui ir saugos didinimui. Ponas Novakas jau apie tai kalbėjo. Apsaugos fondui E, fondui buvo išleista 430 milijonų, e, kitam minėtam projektui 55 milijonai. Taip pat, e, kalbant apie atliekų tvarkymą, kalbama apie 300 milijonų sumą. Ji, žinoma, skiriama ne tik Ukrainai, bet visam pasauliui. Ir kai reikia tokios paramos, galima kreiptis į komisiją. Jeigu tenkinami visi kriterijai, mes galime uh, E, teikti tokią paramą branduliniai saugai užtikrinti. Ir pagal DFP yra numatoma naujoji priemonė Europos brandulinės saugos priemonė EINS ir um, numatytas biudžetas yra 300 milijonų eurų. Kaip uh, um, suprantu, tai yra tik dalis e, anksčiau minėtos sumos 550 e, milijonų eurų, e, kurią planuojama skirti dirbant su trim reaktoriais. Taip, taip, tai kartu su finansavimu iš kaiminystės programos. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl bendradarbiaujama per DEFCO generalinį direktoratą. Uh, Na, faktiškai tai e, vienintelė vieta, e, kur gali vykti toks bendradarbiavimas energetikos generalinėme direktorate būtų netinkama vieta, kaip žinia. Jau seniai apie tai e, ginčiamasi, kur turėtų vykti toks bendradarbiavimas. Mes juk neskatiname brandulinės energetikos, mes tik prižiūrime brandulinės saugos rytį. Todėl buvo nuspręsta, kad DEFCO generalinis direktoratas yra tinkamiausia vieta. E, trečiosiam šalims teikiama vystovoji pagalba mūsų e, jėgomis, e, tad nusprendėme, kad būtų geriausia būtent mus pasitelkti. Taip, yra tas skatinimas, yra kitų užduočių, visą tai labai įdomu tikrai. Ir man buvo labai smalsu apie visą tai sužinoti. Niekas neprašo žodžio. Ne, e, ponia Kadenbach, e, nepasižiūrėjau į kalbėtojų sąrašą. Prašom, ponia. E, Dėkoju ponui Novakui. Labai įdomu buvo, sudėtingos temos. Jūs labai aiškiai viską išdėstėte, buvo lengva suprasti. Dėkoju. Aš esu su tuo susijusi, mane tai tiesiogiai liečia, buvau nuvykusi pažiūrėti į vietą, neįsivaizdavau, kad viskas taip sudėtinga. E, biudžeto komiteto pirmininkas nėra pačioje geriausioje padėtyje, kad galėtų e, valdyti lėšas šioje srityje. Kadangi jau kalba eina apie mm, elektros energijos gamybą. Na, tai yra tokia sritis, kurios praktiškai negalime sukontroliuoti. 81 kartą sumažinome nelaimingų atsitikimų galimybę, tačiau vis tik tais tie skaičiai, kuriuos dar tebe turime, yra didžiuliai. Galbūt reikėtų ir, ir, ir finansavimą mažinti, nes reikia e, atliekoms laidoti skirti pinigų. Jeigu tuos pinigus skirtumėm alternatyvių energijos šaltinių vystimui, tai ir piliečių sauga uh, padidėtų ir darbo vietų skaičius išauktų. Ar tai turėtų įtakos darbo vietų kūrimui? Aš nemanau, kad e, iš tikrųjų taip ir būtų. Aš manau, kad vis tik tais e, visa įranga labai brangiai kainuoja, inžinierių rengimas brangiai kainuoja. Na, o kalbant apie darbų, darbo vietų kūrimą, nemanau, kad jų būtų sukurta labai daug naujų. Na, dabar dėl energijos gamybos atliekų. Tas atliekas reikia laidoti. Čia aišku tikrai yra darbo vietų e, didžiulis skūrimo potencialas ir manau, kad čia būtų galima tą padaryti. Ponas Novakai, norite atsakyti? Dabar iš karto. Kalbam apie mikrofoną. You kind... Ačiū už jūsų gerus žodžius apie mano pristatymą. Keletą klausimus, kurie žinoma yra labai svarbus, bet kai kurie iš jų viršyje mano įgaliojimų ribas. Mūsų bankas yra vienintelis daugia šalis tokio pobūdžio bankas, kuris turi įgaliojimų brandulinėme sektoriuje. Kai manęs klausa, kokia yra banko poziciją brandulinės energetikos atžvilgiu. Mes negalime sakyti, ar mes už brandulinę energetiką ar prieš ją. Mes tik norime užtikrinti brandulinę saugą ir dedame pastangas. Nesvarbu, ar tai Černobilis ar Fukushima Daiči. Stebime projektų poveikį pramonės lygmenių ir taip toliau. Aš minėjau plazmos įrenginius savo pristatymę. Tai faktiškai visus Europos projektas kurį gyvendinant kūriamos naujos, naujoviškos technologijos, kurios jau dėgiamos bent e, keliose valstybėse narėse Europos Sąjungoje. Černobilio pavyzdys yra unikalus techninis ir technologinis projektas kuriame dalyvauja mokslininkų institutai, e, kariniai ekspertai, įvairūs pramonės sektoriai ir kiti suinteresuotieji subjektai. Galiu pateikti Jums vieną pavyzdį, nors aišku, turiu jų daug daugiau. Dabar tas naujasis apsaugos gaubtas. Ten buvo įvairiausių prieštaringų reikalavimų susijusių su lankstumu, su jo patvarumu ir taip toliau. Ir galiausiai paaiškėjo, kad medžiaga yra medžiaga, kuri, kurią prancūzų kariškiai naudoja povandeniniuose laivuose e, luboms dengti. Ir tą medžiagą reikia šiek tiek modernizuoti ir tiek. Į šį gaubtą gali tilpti daugiau nei 4000 žmonių, jis e, didelis. Prašom, ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Novaką nuveikus um, tokį darbą. Ir ypač um, sulaukus teigiamų rezultatų atliekant tokią sudėtingą užduotį. Neretai ji pernelik supaprastinama. Viena vertus finansuojame branduolinę energetiką, kita vertus turime finansuoti saugų branduolinio kūro tvarkymą. Neretai apie visą tai kalbama kaip apie neigiamus dalykus, bet kaip sakė ponas Novakas, Įgyvendiname, pavyzdžiui, tokie projektai kaip e, vėžio gydimo e, tyrimai ir e, ateityje galima ir į tai sutelkti dėmesį. Aš tik norėjau pasakyti, kad manau, jog mūsų biudžeto įvykdymas, kalbant apie išardymą elektrinių, apie to priežiūrą, už tai, kad e, priežiūra yra labai svarbi, kadangi reikia žinoti anglės skaičių, CO2 emisijas. Tai čia, kalbant apie šią sritį, yra gana neigiami dalykai, kol ir aš norėjau paprašyti komiteto kad iki rinkimų dar galėtumėm pasakyti, kokie fondai tiksliai yra panaudojami kokiems tikslams, kad būtų nurodomos sumus, bent jau supaprastinta tvarka, kad žinotumėm, kas kiek kam kokiam projektui yra skiriama. Ir mes, e, mes to, tuo pačiu galėtumėm tą viską išaiškinti ir ES piliečiams bei pateisinti. Kolega Balčytis. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Taip pat naudodamas progą noriu ir palinkėti gerbiamam Novokui tolimesnės sėkmės <laughs> esant pensijoje, bet aš manau, kad jūs kaip žmogus tikrai surasit savo pritaikymą. Ir labai noriu padėkoti už tą vis dėlto didžiulį indėlį, ypatingai Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės tam tikrų problemų sutvarkymą. Tikrai būkime e, atviri, kad tos problemos sutvarkymas didelė dalimi paskatino ir mūsų biudžeto kontrolės komiteto domėjimasis, ypatingai pirmininkė buvo, e, kai sako, norinti sužinoti, kaip iš tikrųjų yra leidžiami pinigai Ir atvirai, aš pats buvau labai jau didelis šalininkas e, atominės energetikos prieš keletą metų, bet e, po to, kaip dabar teko tri, tris kartus pabuvoti, o gal ir keturis atominėje elektrinėje ir dalyvauti arba matyti, tiesiog pamatyti, kaip šitie procesai sunkiai juda į priekį ir kiek tai kainuoja, Tikrai aš manau, kad mes ateityje turėtumėm paprašyti galbūt Europos komisijos, kad būtų labai aiškiai vertinta kiek iš jūsų Europos Sąjungoje yra atominių elektrinių, reaktorių ir kiek tai kainuotų ateityje uždaryti. Mes jau maždaug galime vidutiniškai numatyti uždarimo trukmę, jeigu gerai skaičiuojant Lietuvos Ignalinos atominė elektrinė turėjo būti uždaryta iki 2020 metų, 2024, Tai faktiškai visi mes dabar puikiai žinom, kad iki 40 metų, 2040 metų mes neturim jokių šansų į ją, kaip sako, paspartinti šitą uždarimą. Tai yra didžiulės pinigų lėšos. Ir dabar e, atominė energetika, jinai yra kaip, skatinama, tikrai tai yra pigi elektros energija, jinai yra e, švari, tačiau visiškai neįskaičiuojami kaštai, kurie yra susijęs su atlikų tvarkymu ir su sveikatos problematika, kuri yra neišvengiama. Todėl e, aš nenoriu čia ilgai kalbėti, bet aš tikrai esu už tai, kad ateityje atominė energetika būtų vystoma, bet ir būtų įskaičiuojami e, atlikų tvarkymo kaštai. Netgi manyčiau, kad tie, kurie gamina reaktorius, taip pat turėtų elementariai įdėti tam tikras sumas į kainą ir tada būtų labai aišku, ar apsimoka man pirkti, ar apsimoka man <clears throat> gaminti šitą elektros energiją, e, palyginus su kitom energetikos rušim. Tai ačiū labai, dar kartą noriu padėkoti ir sėkmės jums jūsų tolimesnėje veikloje. Dėkui. Herr Nowak, bitteschön. Thank you. Ponas Novakai, prašom. Labai ačiū. Yra įvairių būdų, kaip interpretuoti jūsų e, žodžius. Taip, Ignalinos atveju buvo laikotarpis, kuomet situacija buvo labai sudėtinga ir šis komitetas e, tikrai buvo aktyvus ir to aktyvumo nemažino kaip parodė panos, panios Greslė apsilankimas ten balandžio mėnesį. Dėl tos, tų, tų sričių, už kurias buvo atsakingas bankas, tai turėčiau pasakyti, kad nepaisant vėlavimo atsiradus 9-13 metais dėl priežasčių, kurių čia neminėsiu, mums pavyko po tam tikrų vadovybės ir politinio ligmens pokyčių. Pavyko pa palengventi procesus e, kuomet e, pavyko užtikrinti, kad e, kaštui nepadidėjo. Neklauskite kodėl, bet nepaisant keturių mėnesių keturių metų vėlavimo e, kaina, kaštai ne, nepadidėjo. Ir pagal samatas, kurios parengtos prieš 10 metų ir toliau dirbama. Dėl to aš esu patenkintas. Ignalina yra specifinis atvejis dėl grafitinio reaktoriaus. Tai nėra vienintelis grafitinis reaktorius, yra e, tokių modelių sukurtų Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ir niekas iki šiol nesugalvojo veiksmingo būdo, kaip e, su tokiais modeliais elgtis. Ir man labai malonu, kad pagaliau, mano nuomonė, tai reikėjo jau padaryti seniai. Visos bendrovės ir įmonės kartu sutelkia savo žinias ir ieško bendro sprendimo. Tai yra vienintelis prasmingas požiūris į problemą, su kuria susiduria ir Ispanija, ir Prancūzija. Daug reaktorių yra to panašių uh, Junktinėje karalystėje, kad reikia rasti sprendimą. Dėl finansavimo Jūs teisus, tiekų ir panaudoto kūro tvarkymas turi būti įskaičiuotas į statybos projektavimo kaštus ir elektros tarifus. Tai vienintelis būdas išspręsti šią problemą. Ačiū. Na, Turėtų mums pasisekti, nebent sektųsi visą laiką taip nekaip kaip Ignalinos atveju. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės išeinant į pensiją, Jūs atrodote tikrai puikios sveikatos. Kalbėjote apie atominių elektrinių paleidimą Iš tiesų, tam reikalinga labai didelis bendradarbiavimas, didžiulis darbas. Mes matėme tris paleidžiamus reaktorius, vis daugiau ir daugiau informacijos gauname, dėl to suprantame geriau tą darbą, kurį atliekame. Na, e, žinoma, e, jums reikės dar e, energijos, ko jums ir linkiu. Dabar baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar pasisakys ponas Celer. Man buvo pasakyta jau keletą kartų, kad jisai yra kažkur pakeliui. Na, kol kas jo nėra, bet tai tada pratesime darbo tvarkę toliau ir kalbėsime apie Europos audito rūmų specialiąją ataskaitą. Čia yra šeštas darbo tvarkės punktas. E, taip pat galima jį pavadinti ir taip, teikiant es paramą produktyvioms investicijoms į įmonės, reikia daugiau dėmesio skirti tvarumui. Ponas Valko buvo, e, yra atsakingas komisaras, tad suteikiu žodį jam. Ačiū, ponia pirminkė, ponia pranešėjo, ponios ir ponai. Nuo 2000 iki 2013 metų Europos regioninio vystimosi fondas turėjo apie 75 milijardus eurų į praktiniams investicijoms į įmonės, daugiausia į mažas ir vidutinės įmonės. E, tvarių rezultatų pasiekimas šio e, regiono metu turėjo pozityvų poveikį e, regionuose. Bet pagal parlamento tyrimą, būtent jūsų komiteto atlikto tyrimo 13 metais, Viešas sektorius e, rodė ribotą sudomėjimą e, struktūrinių ir sanglaudos fondų problematika susijusi su tvarumu. Ir dėl to nėra galutinių duometų dėl regioninio vystimosi fondo projektų rezultatų tvarumo. Mūsų auditas tyrė, ar šie fondai būtų, buvo vardomi tinkamai, kad užtikrintas būtų tvarumas, rezultatų ir nustatė svarbiausius veiksmus susijusius su tvarumu. Šio audito tikslais mes apibrėžime tvarumą kaip projekto galimybę išlaikyti <clears throat> e, rezultatus, tai naudą ilgą laiką po projekto pabaigimo. Ta nauda, kuri turėtų užtikrinti investiciniai projektai, yra finansinė ir ekonominė kaštų graža, didesnė gamyba, našumas, užimtumas, konkurencingumas, verslumas ir taip pat didesnis naujo vėgymas. Taip pat jie turėtų užtikrinti ilgalaikę naudą regionams, kuriuose e, jie vykdomi mūsų. Tarumo koncepcija naudojama per šį auditą yra platesnė negu E, taikom atvarumui, taikomam pirktam turtui, e, kuomet taikomas maksimalus penkerių metų laikotarpis. O mažų ir vidutinių įmonių atveju tai yra trys metai. Mes tyrėme 41 užbaigtą projektą finansuotą RDF 2013 metais Austrijoje, Čekijos Respublikoje, Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje. Pirmoji audito dalis buvo E, rezultatų tvarumo analizė, o antroji dalis e, buvo e, rezultatų tvarumas, kuris gali būti tiesioginis ir netikėjomis. Abiejais atvejais mes vertiname tvarumą pagal penkerių ar trejų metų teisinio tvarumo laikotarpį. Ir trečioji dalis buvo nustatyti pagrindinės priežastys, kodėl investicijoms trūksta tvarumo ar geros praktikos pavyzdžių. Apskritai nustatėme, kad dauguma projekto turėjo <clears throat> tvarų rezultatą. Ten, kur rezultatai buvo tik iš dalies tvarus ar netvarus, buvo būtent dėl to, kad nepakankamai buvo pabrėžiamas tvarumas valdant RDF paramą produktyviams investicijams nuo 2000 iki 2013 metų audituoti projektai apskritai pasiek rezultatų, kaip buvo planuota. Tik vienu atveju nebuvo vykdoma veikla e, teisinio tvarumo laikotarpį dėl to, kad buvo patirtas bankrotas. Dauguma atveju, 31 atveju e, įrenginiai veikė ir audito metu. Devyniais atvejais jie arba nebuvo naudojami, iš dalies naudojami, arba buvo pakeisti naujos įrangos pasibaigus teisinio e, tvarumo laikotarpiai. Toks elgesys gali būti pateisinamas e, rimtomis priežastėmis, pavyzdžiui, reikia pakeisti mašinas ar informacinių technologijų sistemas dėl to, kad jos nusidėvėjo, paseno, ar reikia įsigyti naujesnę įrangą, arba pasikeitė te energijos teisės aktai. ES teisinio tvarumo reikalavimai buvo vykdomi visose e, regionuose, kur buvo vykdomi auditai. Kai dėl tiesioginio rezultato teisinio tvarumo laiko tarp pabaigoje daugiau kaip pusė projektų vis dar e, davė rezultatų pilnai ar iš dalies. Bet e, beveik likusių pusės kitų projektų atveju negalėjome visapusiškai ventinti tvarumo, nes nebuvo informacijos arba ji nebuvo renkama, arba buvo pasilaikęs archyvavimo laikotarpis. Audito metu dauguma projektų vis dar rodė rezultatus, tiesioginius rezultatus, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimas buvo, vyko, buvo geresnis prieinamumas prie finansavimo ir didesnis produktyvumas. Bet 8 e, iš 41 projekto atvejais e, jie nebuvo tvarūs arba tik iš dalies tvarus. Iš viso e, šių 19 atvejų, 3, 3 atvejais buvo pateisinamos priežastis dėl to, kad trūksta tvarumo e, arba priežastis negalėjo būti kontroliuojamos paramos gavėjų, pavyzdžiui, dėl rinkos pokyčių ar nacionalinių teisės aktų pasikeitimų. Bet kitais penkiais atvejais tvarumo trūkumas buvo susijęs su valdymo trūkumais ar kitomis problemomis E, e, kylančiomis pačiose bendrovėse. Nepaisant to, buvo pastebėti tam tikrą antrinę naudą. E, pavyzdžiui, kai paramos gavėjai galėjo restruktūrizuotis, modernizuoti savo gamybos turtą, prisitaikyti ar diversifikuoti savo produktų portfelius, padidinti savo produktyvumą, dar pajamingumą, bet taip pat ir E, pagerėjo e, klientų lojalumas. Be to, kai kuriais atvejais e, tai pagerino jų galimybę gauti finansavimą, skolintis ar papildomai investuoti, panaudojant savo išteklius. Ir pagaliau galima pastebėti, kad netiesiogniai rezultatai rodė, buvo ir platesnė nauda regionui, pavyzdžiui, geresnis užimtumas, verslumas, konkurencingumas, nauda aplinkai E, tai ne, nors jie nebuvo e, aiškus tikslai rengiant projektus. Nepaisant to, kai kurie projektai prisidėjo prie tokių netiesioginių rezultatų. E, projektai, kurio tiesioginiai rezultatai buvo tus, tam tikrų mastų tvarūs, taip pat buvo naudingi regionams ir vietos bendruomenės ekonominė ir socialinė prasme, nes buvo sukurtos nuolatinės įgūdžių reikalaujančios darbo vietos, papildoma ekonominė veikla regione atsirado, tai leido surinkti daugiau mokesčių, taip pat e, sumažinti taršą, e, atliekų generavimą ir taip toliau. Kodėl trūksta torumo kai kuriais atvejais? Kartais paramos gavėjai negalėjo to kontroliuoti dėl vairių e, veiksnių, pavyzdžiui, ekonominės krizės ar teisės aktų pasikeitimų. Kitais atvejais buvo per silpnai vykdoma kontrolė. <coughs> Daugiausia, didžiausia priežastis, kad per mažai buvo skiriama tvarumui. E, veiklos programos nepropagavo veiksmingai tvarumo arba atrankos procedūros nebuvo pakankamos. Taip pat nustatėme, kad nuostolių e, pavojus nebuvo pakankamai e, įskaičiuotas, nes valdymo institucijos nesvarstė, ar paramos gamėjai gali finansuoti patys projektus ar finansuoti didesnę projekto dalį. Ir jeigu projektas prasidėjo prieš subsidiją, tai pasitaikė šešiais atvejais. Tokiais atvejais yra pavojus, kad paramos gavėjai galėjo pradėti vykdyti projektus ir be ES paramos. Arba jiems buvo žadėtas parama dar neįvertinus projekto. Vienu atveju netgi paramos gavėjai savo paraiškoje teigia, kad jiems nereikėtų paskolų ar subsidijų gyvendinti projektą. Galiausiai nustatėme, kad 8 projektų, 8 projektų atvejais jos buvo galima užbaigti panašių mastų panaudojant vien tik tai paramos e, gavėjų lėšas arba gavus komercinę paskolą be ES paramos. Todėl aš manau, kad e, e, tokie atvejai yra priešingybė tvarumui. Ne tik nepasiektas tvarus rezultatas, bet nėra jokio rezultato, nes rezultatas būtų pasiektas ir taip. Be to, galiausiai nustatėme, kad stebėsnos E, stebėsena ir atskaitomybė, pateikiant rezultatus, e, kas nėra teisinis reikalavimas, nebuvo taikomas, veiklos rozikliai buvo prasti ir nors reguliavimo sistema pagerėjo per dabartinę programavimo laikotarpį 14-20 metais, reikia daugiau veiksmų e, siekti rezultatų tvarumo. O po 20 metų programų dizainas atsižvelgiant į tarumą, turi būti pagerintas. Todėl mes rekomenduojame, kad valstybės narės pirmiausia propaguotų tvarus rezultatus programavimo e, e, metu, daugiau dėmesio skiriant, e, nustatant ir švelninant riziką, ar geriau analizuojant, kiek reikia viešo finansavimo, kad nebūtų, būtų išvengta nuostolių, gerinti atrankos procedūras ir kriterijus, atsižvelgiant į rezultatų e, siekiamumą ir pabrėžti tvarumą e, stebėsnos ir atskaitomybės laikotarpiu ir taip pat turėti aiškios priemonės, e, kokių tikslų siekiama projektavimo metu. Mes rekomenduojame, kad komisija pirmiausia atkreiptų dėmesį tai, kaip valstybės narės e, dirba su projektų tvarumu tvarumo, rezultatų tvarumo požiūrių ir užtikrinti, kad valstybės narės nusekliai taikytų korekcinės priemonės, įskaitant išieškojimą, kuomet projektai netitinka ES teisinio tvarumo reikalavimo. Ir pagaliau komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų užtikrinti, kad ekspos vertinimas veiklos programų lygmenių ar ES lygmenių sistemetingiau vertintų įvairius projektų rezultatų tvarumą, tvarumo aspektus. Ačiū uždėmesį ir noriu ypatingai padėkoti pranešėjai ir jums, pane pirmininkė, už jūsų entuziastingą požiūrį į šią ataskaitą ir ponui pranešėjui taip pat už jo e, labai aišku ir e, remianti darbo dokumentą apie šį auditą. Ačiū Jums, ponas Balko. Iš tiesų, e, dabar norėčiau steigti žodį ponui Pirinskijui pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu jūsų pateiktam vertinimui tai iš tikrųjų susijusi su mūsų siekiu esme, ypač su tuo, kaip e, e, kontroliuoti, kad ES lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Norėčiau labai padėkoti ponui Balko, kitiems kolegoms už parengtą pranešimą ir e, už trumpą pristatymą. Iš jo matyti, kiek daug rimto darbo buvo įdėta į pranešimą, kiek visko išnagrinėta, pateiktos gana naudingos išvados ir rekomendacijos. Noriu, kad šis darbas būtų pripažintas. Toliau kalbant apie produktyvių investicijų klausimą, manau, kad visi turėtume sutelkti dėmesį būtent į tą investicijų produktivumo savoką. Kasmet Europoje išleidžiama milijonai eurų pagal mm, kiekvieną programavimo laikotarpį. Ir mm, svarbu pripažinti pagrindinius tikslus - augimas, tvarios darbo vietos, neligybės mažinimas ir mm, tokį produktyvių investicijų suvokimo, suvokimą turime įtraukti į savo diskusijas planuodami kiekvieną kitą programavimo laikotarpį. Juk um, galime remtis ankstesnių analizų rezultatais susijusiais uh, su sanglauda, kitais aspektais. Žinoma, kelia nerima tai, kad atliekant uh, auditus, buvo nustatyta tam tikrų atvejų, kai buvo neįmanoma e, patvirtinti projektų, į kuriuos buvo investuota veiksmingumo. Ir padarytos naudos. E, taigi, pradedant nuo programavimo ir baigiant stebėsinę ir vertinimu reikia užsikrinti tą veiksmingumą. Šiuo požiūriu, manau, dėrėtų atkreipti dėmesį į um, galiojančių, galiojančių nuostatų reglamentą, uh, turiu omenyje nuostatas, uh, kurios jau galioja ir tas, uh, kurios tik rengiamos. Dar trūksta konkrečių nuostatų susijusių su konkrečiais produktų ir rezultatų kriterijais. Sutelkėme dėmesį į e, produktus, tai yra kur buvo išleisti pinigai, kaip deklaruojama, bet e, tai nepadeda užtikrinti, kad e, rezultatai būtų ilgalaikiai, tad reikia ypatingą dėmesį skirti rezultatų vertinimui. Manau, kad čia jau tenka apgailestauti, kad komisija savo pasiūlyme neatsižvelgia į tai um, kitam programavimo laikotarpiu 2021-2027 metais. Um, e, RPF atveju taip pat um, buvo priimtas atitinkamas uh, sprendimas ir um, taip pat skatinama matuoti, vertinti būtent rezultatus. Mes e, pritarėme auditorumų e, išvadoms, ypač dėl mažų ir vidutinių įmonių, turint omenyje, su kokiais sunkumais joms tenka susidurti, e, ypač ilgalaikėje perspektyvoje. Turime galvoti apie tokių įmonių plėtrą ir manau, kad Čia būtų verta mm, galvoti apie pačių MVI patvarumo didinimą, galbūt e, galima būtų apsvarstyti asociacijos kūrimo idėją, pasitelkiant ankstesnių laikotarpių patirtį. Manau, kad e, Vien dėmesys tokioms asociacijoms nėra pakankamas, nes ankstesnėse analizėse, man atrodo, E, tokios produktyvios investicijos turėtų būti įtraukiamos į įsamesnę pramonės strategiją ES lygmenių, e, kad tie parametrai vėliau būtų perkeliami pagal veiksmų programas ir partnerystės sustarimus per, perkeliamus į nacionalinį lygmenį. Ir tik tuo met e, tos produktyvios investicijos pateks į platesnį sektorių strategija, makro strategija. Galiausiai, pirmininkė, manau, kad um, turėtume ir į komisiją, ir į valstybės narės kreiptis ir raginti jas uh, daryti uh, viską, ką jos uh, gali, inicijuoti tokias investavimo programas, jas stebėti, užtikrinti jų lankstumą, kad jos atliktų tokį vaidmenį, kokį turėtų. Ir e, galiausiai norėčiau pritarti pono Balko išvadai, kad e, laikas, e, kurį šiame komitete skiriame įsamioms diskusijoms šią temą, tikrai laikas praleistas naudingai. Ačiū. Ponas Novakov. Norėčiau kalbėti apie šešėlinių pranešėjo vardu, panu Stechovskį vardu. Ir norėčiau jo vardu padėkoti ponui Balko už darbą, už specialią ataskaitą ir taip pat, žinoma, ponui Pirinski, kuris įdėjo daug darbo rengdamas darbinį dokumentą. Šios ataskaitos svarba pirmiausia susijusi su visapimančiu jos pobūdžių, nes visą tai galime taikyti bendrai. Patvarumo aspektą reikia įtraukti į e, visas ES biudžetos rytis. Būtent komisija turi nukreipti valstybės narės tinkamą kryptimį, padėti joms e, taikyti tinkamus standartus e, susijusius su tvarumu, patvarumu, E, tinkamų es lėšų naudojimu. Nekartą matome, kad e, lėšos e, panaudojamos netinkamai. Noriu pabrėžti, kad komisija turėtų laikytis labiau sistemingo požiūrio, kad užtikrintų projektų gyvybingumą ir patvarumą. Pritariu auditorumų išvadoms, bet e, manau, kad reikia ne tik gairių, bet ir konkretaus veiksmų plano. E, pritariu tam, ką pranešėjas teigia savo darbinėme dokumente ir pabrėžiu, kad reikia skirti ypatingą dėmesį MVI projektų patvarumo didinimui. Tačiau e, norėtume taip pat paraginti komisiją užtikrinti, kad reikalavimai būtų taikomi tinkamai teisingai, nes neretai didelės korporacijos um, pasinaudoja MVI skirtomis lėšomis ir prireikus reikia taikyti atitinkamas sankcijas. Ačiū. Dėkoju. Atrodo, daugiau pastabų niekas neturi. Žodis regio generalinio direktorato atstovui. Atstoviai. Ačiū pirminkė. Dėkoju pono, ponui Balko už pristatymą, dėkuoju taip pat ir pranešėjui, parengus labai įsamų pranešimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį kelis aspektus. Komisija labai palankiai vertina šią ataskaitą, ypač um, todėl, kad um, tokie veiklos auditai ir jų ataskaitos padeda didinti produktų ir rezultatų veiksmingumą ir efektyvumą. Žinote, kad tai yra bendros strategijos dalis. Pagal tą strategiją siekiama užtikrinti, kad gyvendinant fondus būtų laikomasi labiau į veiklos rezultatus orientuoto požiūrio produktyvių investicijų patvarumo sistema jau patobulinta palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir komisija sutinka, kad reikia imtis tolesnių veiksmų, kad patvarumas būtų užtikrinamas ir po 2020 metų. Norėčiau pabrėžti, kad um, bendras strateginio planavimo požiūris uh, taip pat sustiprintas ir bus toliau stiprinamas po 2020 metų. E, yra aiškiai apibriešta intervencijos logika, gyvendintos jau kelios priemonės, įskaitant įvairius vertinimus ir analizės e, siekiant e, pagerinti projektų rengimą. Norėčiau pabrėžti, kad E, labai svarbus šioje srityje administracinių pajėgumų didinimo e, darbai e, skirti naudos gavėjams ir programų valdžios institucijoms. Visų pirma, kaip sakė teisingai ponas Novakov, labai svarbu užtikrinti visą apimančią sistemą, kurie apriektų visą gyvendinimo ciklą. E, kalbant apie pasidalyjamojo valdymo principą, taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, e, rezultatų patvarumo užtikrinimo poreikis pirmiausia tenka valstybėms narėms, kurios turi vadovautis įvairiais atrankos kriterijais ir atlikti vertinimus. Ataskaitoje pateiktos e, rekomendacijos komisijai ir norėčiau pabrėžti, kad e, visos trys komisijai e, skirtos rekomendacijos yra priimtos. Komisija skirs ypatingą dėmesį produktų ir tiesioginių rezultatų patvarumui, tvirtindama programas. Taip pat pasistengsime ekspost vertinimo metu daugiau dėmesio e, skirti e, rezultatams. Taip pat e, bus labai griežtai taikomas naujojo BNR 71 straipsnis ir stebimi atvejai, kai nesilaikoma teisinių reikalavimų. Dar e, dėl kitų dalykų susijusių su strateginiu planavimu ir e, tinkamai apibriešta intervencijos logika. Norėčiau pabrėžti tai, kad e, yra keli elementai dėl kurių stebėsinos komitetas turėtų e, įdėmiau stebėti, kaip išleidžiamos lėšos. Taip pat e, dėlėtų pažymėti, kad vadovaujančioji institucija, e, naudos gavėjai ir programų ir visur ir programų ir projektų valdymas yra labai svarbus, labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamas jo lygis, kad jis būtų didinamas. Svarbu, kad visa tai virstų konkrečiomis e, įgyvendinimo gairėmis ir e, kad e, būtų kuo mažiau tolesnių pokyčių programavimo etape. Taip pat reikia tinkamos rodiklių sistemos, kad būtų naudos gavėjams būtų paprasčiau naudotis lėšomis, kad tai būtų paprasčiau daryti ir valdžios institucijoms, reikia um, ir uh, produktų rodiklių, ir tiesioginių rezultatų rodiklių. Ilgalaikiai rezultatai bus vertinami atliekant vertinimus, turint omenyje labiau ilgalaikį projektų ir visos sanglaudos politikos uh, įgyvendinimo poveikį. Dar kartą norėčiau padėkoti, dėkoju uždėmesi ir dar tik paminėsiu produktyves investicijas, kurios ir toliau atliks itin svarbu vaidmenį sanglaudos politikoje. Jas sutelksime dėmesį teikdami paramą MVI nes būtent tas sektorius yra itin svarbus ekonomikos plėtrai ir klėstėjimui mūsų regionuose. Ačiū. Ja. Vielen Dank auch für die ergänzenden Hinweise über das, was da auf uns. Labai ačiū. Ačiū už papildomą informaciją. Ponas Balko, ar norėtumėte pasisakyti dar? Aš tik tai noriu padėkoti visiems pasisakiusiems per šią diskusiją ir už pozityvų mūsų darbo įvertinimą. Dėkuoju ponui Pirinski, kad turėjome progą aptarti šios klausimus du kartus su juo, kai susitikome. Ir norėčiau pabrėžti, kad asmeniškai aš džiaugiuosi, kad mes visiems jums, parlamento nariams įrodoma, kad e, svarbu e, atkreipti dėmesį į tvarumą visais projektų ciklais. Ir visa tai gerai apibūdinta čia. Ir komisija skatinama daugiau dėmesio skirti tvarumui, kai yra panaudojamos ES lėšos. Ačiū dar kartą. Ir ponas Pirinskis diskusijos rezumavimai. Ačiū pirmininkai, labai trumpai tikrai. Aš manau, kad ši diskusija padėjo šiek tiek pastumėti į priekį šios temos suprati, svarbos supratimą. Na, tvarumas yra daugiau negu produktyvės investicijos. Tai yra horizontalus aspektas, na, kurio, e, į kurį reikia kreipti dėmesį kaip į lemiamą faktorių. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas, taip pat už svarbę papildomą informaciją, kurią patikė komisijos atstovė. Norėčiau, ponia pirmininkė, pasakyti, kad komisija ne visada yra tokia pozityvi. Na, nu, o šiuo atveju, manau, buvo pasakyta labai svarbių dalykų, ypač kai kalbam apie strateginį planavimą ir pateisinamą intervencijų logiką. Tai yra labai įdomu ir pabandysime sekti šį dalyką ir rodiklių derinimą, kaip traktuoti e, ilgalaikius rezultatus. Aš manau apskritai, kad laiką skirtą šiam klausimui praleidome naudingai ir, aišku, noriu padėkoti auditorumams ir tiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ačiū. Labai ačiū. Anspruchsvoller sein bei den Man atrodo, kad turėtumėm komitete būti reiklesniais, kai klausime e, komisijos, kaip prašome komisijos pateikti informaciją. Manau, kad e, šiaip ar taip baigiame nagrinėti šį klausimą. Bandėme pradėti nagrinėti ketvirtą darbo tvarkės klausimą ir mums nepavyko, o dabar ketvirtas ES 9000. 19 finansinių metų bendrasis biudžetas. E, žodis pranešėjų dėkoju. 19 metais buvo pateikta nuomonė apie e, finansinių metų biudžetą. E, dėl, praeitais metais buvo pradėtos trilogo diskusijos. Dabar diskutuojame apie pagrindus e, ir taip pat apie to pranešimo ir taip pat apie patį pranešimą. Kaip ten bebūtų, kalbant apie detalės, tai nuomonę turite. Dabar jau manau, kad turėjote progos su jie susipažinti, galbūt tik tais pridursiu keletą komentarų iš savo pusės, jeigu m, mm, norėčiau, kad atsižvelgtumėte į juos. Štai ką norėjau pasakyti. 2019 metai yra paskutiniai metai dabartinėme periode. 2019 metai taip pat yra paskutiniai metai, kada įgyvendinama ES strategija 2020. Taip pat tai yra e, paskutiniai metai, kai e, veikia Junkerio vadovaujama komisija. Taigi tai yra pats geriausias momentas ne tik tam, kad galėtumėm pasižiūrėti, kaip toliau dirbti su e, įvairiais projektais. Bet tai yra taip pat geri metai pasižiūrėti, kokių vaisių duoda mūsų strategija. Nes, pavyzdžiui, devintaisiais metais buvo Lisabono strategija, dabar jau apie ją nebekalbame, e, nes jinai žlugo, atsiai turime naują. Tai dabar kągi darysime po tų 20 metų, kokia bus nauja strategija. Niekas to nežino. Komisijai buvo uždavinėjami e, klausimai, komisija irgi nieko atsakyti negali, komisija e, tiesiog sako, kad kita, komisija, kita komisijos sudėtis, kiti komisarai tuo užsiims. Na, e, kreditų įsipareigojimai dabar siekia 260 milijardų asignavimai. Tai yra praktiškai du e, mokamų biudžetų metai, dviejai metai. Kaip tą konfliktą išspręsti? Mes turime mokėjimų signavimus, kai kurie projektai negali būti įgyvendinti dėl tokių ar kitokių priežasčių, tačiau tai negali būti pagrindas uh, prastai finansiniai reglamentacijai. Tas klausimas darbo tvarkėje lieka ir mes dabar konstatuojame, kad e, labai išaugo e, e, patikos fondų, patikos fondai ir ne tik tai šie fondai, bet ir kiti skirti, skirti vertinimui, e, vystimui, integravimui, pavyzdžiui, Europos vystimo fondas, tai tie fondai galėtų leisti finansavime dalyvauti ir tretiesiems asmenims. Tokie štai, toks štai vaidmuo patikos fondams tenka. O šiaip kalbant apie tuos fondus, e, reikia pasakyti, kad nebuvo lūkesčiai patenkinti. E, indėliai dabar siekia 10-15 procentų į tuos fondus, bent jau tai man pavyko nustatyti. Ir faktiškai tuos fondus maitina valstybės narės. Dabar mums labai trūksta tikslų. Kokius tikslus mums gali pasiūlyti komisija, e, kad į, į, įtrauktume įvairius e, biudžeto šaltinių naudojimo, š, e, biudžeto naudojimo šaltinius. Na, e, dažnai galima girdėti, pasak, pasisakant apie fondą, kad va šitas ir šitas fondas veikia teisingai, jūs irgi finansuojate finansuokite tokį ir tokį projektą, nes atrodo, kad viskas turi būti gerai. Taigi visą laiką reikia pasižiūrėti, kas vyksta praktikoje, bet kita vertus dažnai informacijos trūksta. Todėl norėčiau pasakyti, kad to palyginamumo turėtų atsirasti daugiau. Labai gerai nusistatyti tikslus, bet būtų dar geriau, jeigu galėtumėm nusistatyti uh, įvairius parametrus, pagal kuriuos galima būtų viską sulyginti. E, šie fondai ir įvairūs instrumentai e, išorės reikmėms skiria 6-7 procentus, tai yra tokios išlaidos, kurios daugiausia, e, tai yra daugiausia administracinės išlaidos. Ar tai duoda kažkokių rezultatų apčiuopiamų vietoje. Į šį klausimą kol kas atsakyti negalima, tai lieka bent jau e, šiuo atveju didis, didelis, nežin, e, didelis klaustukas. Tad reikia pastangas didinti. Na ir visų mūsų mėgstama tema - žemės ūkis. 44,7 procentai žemės ūkio naudmenų, kurie yra užregistruoti e, mūsų tarnybų, turi mažiau negu 4000 eurų metinių pajamų. Taigi net neįsivaizduoju, kaip šeimos gali e, padengti funkcionavimo kaštus, kaip gali išlaikyti šeimas. Tuo pačiu pastebime, kad 10 procentų tų, kurie naudojasi tiesioginėmis išmokomis, gauna 60 procentų tiesioginių išmokų pagal BŽUP. Taigi čia būtų tikslinga numatyti geresnį e, žemės ūkiui numatytų lėšų paskirstimą. Žinant, kad 20 procentų žemė, ūkininkų uh, E, turi net 80 procentų viso žemės. Kitaip tariant, 80 procentų kitų ūkininkų turi tik tai 20 procentų žemės. Taigi žinote, kad tie maži ūkeliai vos gali sudurti galą su galu, vos gali savo reikmes patenkinti. Taigi tai yra didžiulis prieštaravimas ir tą prieštaravimą reikės kažkokiu būdu spręsti. Ar iš tiesų didelėms įmonėms reikalingos tokios didelės subsidijos, tuo tarpu, kai jos jau gali gauti pelnus, e, atsižvelgiant į tai, kad turi daug žemių e, plotų, e, ko neturi daugelis smulkių ūkių. Taip pat mus neramina įgyvendinimo klausimas. Kaip įgyvendinti įvairias programas bei projektus pagal sanglaudos politiką. Iki 16 metų struktūriniai fondai e, iš tų struktūrinių fondų buvo pasisavinta tik 7 procentai, visa kita, visos kitos lėšos teko anksčiau sukurtoms programoms. 2018 metai turėtų būti pagreitėjimo metai, tikėkime, kad tas pagreitėjimas pasitvirtins 2019 metais. Kaip mes nusistatome tikslus 2M plus 2 taisyklė yra, tačiau čia vėlgi lieka didelis klaustukas. Aš dažnai sakau, kad e, prašoma per daug pinigų, tačiau 2017 metais 7, 7 milijardai valstybėms narėms buvo gražinti, 2017 metais jau buvo 10 milijardų gražinta, taigi iš vienos pusės prašome, kad tie mokėjimai būtų stiprinami, tuo tarpu, kai įsipareigojimų kreditai yra didinami. Mokėjimai tuo tarpu nors ir pateikti nebūna įsisavinti iki galo. Tad čia vėlgi yra prieštaravimas ir tą prieštaravimą mums reikėtų labai iš arti pasigilinti. Pirmininkė, dėkoju. Dėkoju, kad papasakote, papasakojote apie tiek daug prieštaravimų. Pone Aleksandr. Dėkoju, kalbu pona Bogano vardu, jis atsiprašė, nes turėjo iš, išbėgti į kito komiteto posėdį taigi kalbu jo vardu. Jis norėjo paklausti dėl kai kurių pasiūlymų. Kai kurie iš tų pasiūlymų jam atrodo teigiami, nes e, reikia N plus 2, N plus 3 taisyklę įgyvendinti kai kuriais atvejais ir galbūt reikėtų dar šiek tiek sugrįžti prie to, kad valstybėms narėms būtų nustatoma griežtesnė disciplina, nusistatant tikslus ir juos įgyvendinant. Mes kiekvieną dieną matome, kad krizės padaliniai didžiuliai yra daug trūkumų įvairiose srityse, tad nereikėtų prarasti to lankstumo, kurį turi regionai mm, savivaldoje patys save tvarkydami. Ir žinoma, reikėtų pagalvoti, kaip tvarkytis taip, kad biudžetas būtų tvarkomas su žymiai daugiau disciplinos. Kiekvieną kartą, kai kuriamas būna biudžetas, kas septynerius metus e, būna nustatoma, kad viskas bus griežčiau, tačiau būna taip, kaip būna. Dėl Migracijos norėjo užduoti prelegentas mano kolega klausimą. Juo labiau, e, kokius tikslus turėtų nusistatyti migracijos tiksluose Dabar dėl 19, 18 ir 19 punktų norėtume, norėtų e, kolega šiek tiek pakritikuoti dėl išlaidų, kurios skiriamos migracijai ir saugumui. Jis sako, kad dar nebuvo nustatyta, kokios išlaidos buvo patirtos pabėgėlių e, krizės metu tas išlaidas reikėtų, būt, nu, e, reikėtų nustatyti ir e, klausimas būtų, kaip tą padėtį šiek tiek bent jau iš dalies galima pataisyti naujuoju biudžetu. Kai ir kaip galima užsitikrinti, e, kad, kad ta situacija pagerėtų. Dėkoju uždėmesi. Ačiū, sako pirmininkė. Tai taip pat ir biudžeto komitetui skirti klausimai. Pone Anies Buskė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Celer už jo nuomonės projektą ir noriu pakomentuoti pagrindinius punktus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisija siekia užtikrinti, kad Europos biudžetas pasiektų geriausių rezultatų piliečiams, užtikrindama, kad e, ištekliai būtų skirti prioritetams ir kiekvienas e, veiksmas duotų papildomą vertę. Dėl komentarų, dėl e, rezultatų sistemos E, tikslų, produktų ir rezultatų, aš norėčiau pabrėžti, kad komisija nuolat siekia pagerinti savo biudžeto dokumentų turinį, kad jie būtų sutelkti, skaidresni ir draugiškesni skaitytojams. Aš taip pat noriu paskelbti, kad pirmą kartą komisija ką tik paskelbė programų rezultatų apžvalgą, kur pateikiame E, e, glaustas, glausta peržval, apžvalga dėl 75 programų. Ši, ši, šis dokumentas kol kas e, egzistuoja tik internete, bet spausdiname ir papirinės versijas ir pateiksime jas greitai komitetui. Manau, kad tai palengvins ir kiekvienos programos analizę pagal jų tikslus ir įgyvendinimo rodiklius. Dėl klausimo apie skirtumą tarp e, įsipareigojimų ir mokėjimų. Tiesa, kad e, per pirmąją daugiametės finansinės programos laikotarpį tie skirtumai egzistuoja. Ši, ši, šios programos metu skirtumai padidėjo dėl to, kad buvo vėluojama pirmaisiais metais įgyvendinant sanglaudos politiką. Nepaisant to, manome, kad įgyvendinimas 2017 metais sanglaudoje buvo geresnis negu 16 metais. Nors ir sumažinome kredito signavimus, bet panaudojame daug mėgėjimo signavimų iš finansinių korekcijų ir dėl to buvo kompensuojamos e, signavimų sumažėjimas metams. Ir taip pat manome, kad 18 metais įgyvenimo lygmuo geresnis negu praeitėje. Dėl pastabų dėl žemės ūkio, kad 20 procentų ūkių sunaudoja 80 procentų biudžeto. Noriu pasakyti, kad šie skaičius e, rezumuoja skirtumus ES struktūroje. Europoje turime labai daug mažų ūkių ir labai nedaug labai didelių ūkių. E, taip pat yra ši problema susijusi su tuo, kad išmokos mokamas pagal hektarus. Komisija atsižvelg, bando atsižvelgti į kai kurios pasiūlymus, kad būtų ribojamas, ribojamas sumos išmokamas didelėms ūkiams. Ir pagal bitinę programą jau pasiūlėme tam tikrus apribojimus, kurie nėra privalomi, nes valstybės narės gali nuspręsti taikyti tai ar ne. Bet kitoje finansinėje programoje E, šis apribojimas bus privalomas. Toks yra mūsų pasiūlymas. Dėl N plus 3 ar N plus 2 naudojimo sanglaudos rytyje aš norėčiau pasakyti, kad e, mūsų pasiūlyme dėl kitos dogmatės programos komisija siūlo įvesti N plus 2 Toliau e, dėl ponios Ajalo pastabų mes e, baigėme rengti sistemą dėl e, visapusiškų ataskaitų ir tai bus netrukus pristatyta. Ačiū už dėmesį. Ačiū dabar pranešėjai žodžius užbaigti šią diskusiją. Ačiū, dėkoju komisijai už paaiškinimus. ir norėjau padėkoti už tai, kaip, kad papasakote, kaip atrodys naujoji daugiametė finansinė programa, kas bus tobulinama. Manau, kad yra nuomonių skirtumų tarp kolegų šiame parlamente, galbūt ne tiek šiame komitete. Ir jeigu kolegos turės pasiūlymų ir pakeitimų, mano pranešimui būsiu dėkingas. Na ir šis beitas, kas buvo e, svarbu šiam komitetui, tai Europos prokuratura. Mums atrodo, kad reikia skirti pakankamą finansavimą ir numatyti pakankamą etatų skaičių. Kol kas pateikti pasiūlymai nėra pakankami. Pirmininkė, aš turiu pabrėžti, kad tai, ką, ką siūlo komisija, yra toli gražu nepakankama. Kalbant apie e, biudžetą, žmonės tiek kovojo, kad būtų įsteigta ta prokuratura ir e, jeigu toji istorija pasibaigs, tai tikrai yra baisu ir gėda. Lauksime dar komisijos dokumentų dėl daugiametės finansinės programos su atitinkama analize. Mm, kol kas man kyla abejonių dėl kai kurių svarbių aspektų e, palyginti su audito rūmų rezultatais. Na, o dabar žodis e, ponė Ela Sender. Taip, aš norėjau e, pakalbėti apie 17 punktą kolegos Vono vardu. Jis pasiūlė tam tikrus rodiklius susijusius su nelegalios migracijos pagrindinėmis priežastimis. Aš norėjau paklaisti, koks būtų tokių rodiklių tikslas. Manau, kad pagrindinių priežasčių panaikinimas yra daug platesnis dalykas. Pone Altija Buskės. E, e, Tuos rodiklius migracijos mes analizuosime su vidaus reikalų direktoratu, pažiūrėsime, ką galime padaryti. Aš daugiau informacijos kol kas negaliu pateikti. Vienas dalykas, ką galiu pasakyti. Tai, kas yra šitą 19 punkte, tai yra e, pasaulinės ataskaitos apie migraciją. Na, vienas dalykas yra migracija. Tai yra viena problematika, kaiminysės politika yra kas kita. Manau, kad reikia tuos dalykus skirti. Kas mus duomina konkrečiai čia, yra tam tikri rodikliai apie paramą migracijos politikai įvairiose valstybės narėse, kur atvyksta pabėgėliai ir migrantai. Iki šiol į Europą atvykstantis žmonės nu, niekaip nesispindėjo nei nacionaliuose, nei Europos biudžete, nebuvo pasirengta tam. O pastaraisiais metais buvo panaudojamos įvairios biudžeto eilutės e, teikti paramą net Europos lygmenių valstybės narėms, e, joms e, priimant pabėgėlius ir migrantus. Dabar turime tam atskirą biudžeto eilutę, todėl aš man įdomu, ar pagalvojate ar ne, kokie yra tikslai, kas bus finansuojama ir kaip galima būtų palyginti rodiklių pagalba tai, kaip tos lėšos skirtos, panaudotos, kam jos panaudotos švietimui, mokykloms ar būstui kaip valstybės narės e, panaudos tas lėšas. Ir apskritai socialinė politika Europoje, bent jau Vokietijoje, kiek žinau, iš tikrųjų turi naudoti rodiklius, kad būtų išmatuojamos tos išlaidos kažkaip, kad pamatytume, kas vyksta mūsų sąskaitose, nacionalinėse sąskaitose, bent jau Europos Sąjungoje biudžeto atžvilgiu to reikalaujame. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar egzistuoja koks nors tvarus ilgalaikis požiūris migracijos ir pabėgėlių prasme, jeigu mes jau turime tokią politiką. Na, gerai, Pakeitimų terminas e, nustatytas. Toliau auditorumų ataskaita dėl geresnių teisės aktų. Kabineto vadovas net negalėjo atvyko, todėl jo atstovas pateiks e, e, ataskaitą. Pone pirmininkė, pone Pirmiausia, noriu atsiprašyti pono Argretino vardu, kuris negalėjo atvykti asmeniškai pristatyti ataskaitos. Jis turėjo pasilikti Luksemburgė, kad dalyvautų svarbiame posėdėje auditorumuose. Todėl man tenka garbė pateikti šią prezentaciją jo vardu, ponios ir ponai. Šis pranešimas e, analizuoja ekspostį ES politikos teisės aktus e, dėl geresnio reglamentavimo, kuris, kaip žinote, skirtas palengvinti tikslų realizavimą ES veiksmų srityse įvairiose. Šis ekspostį vertinimas yra e, pirmiausia būna įvertinimas, po to e, vykdomas ir veiksmingai prisideda prie e, reglamentavimo proceso gerinimo. Pirmiausia, reikia e, audito apibriežti auditą. Auditas vyko dviem etatais. Pirmiausia, auditas auditus siekiama ekspostį vertinti te, teisės aktų veikimą nuo 13 iki 16 metų dėl keturių komisijos veiklos ryčių - vidaus reikalų, sveikatos, augimo ir aplinkos rytise. Antra, auditas prisidėjo prie, na, analizavo e, aktų, teisės aktų poveikį 14-17 metais. Audito tikslai buvo keturi. Pirmiausia, buvo siekiama išvertinti, kokiu mastu komisija ir teisės aktų leidėjai, parlamentas ir taryba atsižvelgė į teisės aktų veikimą ir jų pakeitimus. Antra, vertiname, ar komisija įvykdė visus įsipareigojimus dėl ekspost vertinimo pakankamai išsamei. Ir atsižvelgia ir kontrolės mechanizmo rezultatus. Mes analizavimo, ar teisės aktų leidėjai e, skelbė e, teisės aktų rezultatus ir sekė jų gyvenimą. Ir ketvirta, mes analizavome, ar refit programa, gali, jos priežastys egzistavimo gali būti aiškiai apibrieštos. Taigi, ar ES teisės aktų gyvenimo rezultatų programa prisėda prie geresnio e, reglamentavimo? Pirmiausia, auditorumai mano, kad ekspos vertinimas komisijoje yra palankus palyginimui e, tos situacijos, kur egzistuoja valstybės narėse. Dabar atsakymas į klausimą. Apskritai auditorumai gali daryti išvadą, kad komisija turi gerai valdomą sistemą ir kokybiškai ir veiksmingai prisideda prie reglamentavimo gerinimo. Bet auditorumai E, nu, pastebėjo keletą trūkumų. E, svarbiausi trūkumai yra, pirmiausia, auditoriai konstatavo, kad e, vertinimas ir tolesnis sekimas apskritai egzistuoja, numatyti teisės aktuose. Auditoriai nustatė, kai nėra, nėra pakankamų tarp institucinių veiksmų numatyta. Ir antra, konstatuota, kad vertinimai apskritai realizuojami e, gerai, bet taip nėra, kai kalbam apie kitus vertinimus, kurie e, tikrai vertinimą. Ir tik nuo 2017 metų buvo taikomos gairės. Trečias, trečia pastaba auditoriai nustatė, kad uh, E, buvo dokumentai visi prieinami žmonėms viešai ir kad daugelį iš tų dokumentų buvo aprašomos, kokios priemonės turi būti imamasi. Mm, jeigu komisija sistemingai perduotų šios, šios pranešimus ekspost e, e, parlamentui ir tarybai, tai e, tikrai nereikėtų tiesioginio įsikišimo. Tre, paskutinis, paskutinė pastaba E, neaišku buvo, kodėl tas refit buvo sukurtas, e, kaip ir tos individualios e, iniciatyvos susijusios su refit. Šių pastabų pagrindų mes sukūrėme keturias rekomendacijas komisijai ir vieną komitetui. Reikia, kad komisija įgyventytų šias rekomendacijas. Pirma rekomendacija, mums tai yra svarbiausia rekomendacija, sustiprinti tarp institucinį susitarimą, geriau leisti ta, įstatymų aktus. Pagal mes būtų, turėtų būti su, sukurtas e, vadovėlis e, tarp institucinio elgesio, kaip atlikti ekspost analizę, kaip e, kurti E, kiekvienam ekspost peržiūrėjimui darbo tvarkę ir kaip nustatyti e, priežiūros priemonės tiek institucijose, tiek valstybėse narėse. B. Komisija turi siūlyti komitetui ir valstybėms narėms dėl 2095 straipsnio steigimo sutartyje, kuris nustato, e, kad reikia geriau leisti teisės aktus. E, antra rekomendacija. E, minimalios priemonės, kuriomis turi būti nustatoma kokybė visose tarnybose. B. Komisija turėtų išspręsti E, e, ir kitus klausimus, ne tik vertinimo. C. Ekspost vertinimas. Vertinime komisija turėtų nustatyti detalę metodologiją, ypatingai kaip rinkti e, duomenis, kodėl tuos duomenis rinkti, pateikti aiškinimus ir panašiai. Trečia rekomendacija - užpildyti spragas, renkant duomenis ir juos valdant. Komisija turėtų atidžiai išnagrinėti, kur yra spragos ir um, žiūrėti, kaip elgtis su duomenimis bei tuos duomenis e, atitinkamai apdoroti. Ketvirta rekomendacija um, įvertinti prieš veikiant. E, šis principas turi būti e, nustatytos ir jo nuolatos turi būti laikomasi. Komisija neturi patvirtinti nei vienos, nei vienos rekomendacijos bei šankstinio įvertinimo. B. E, tas principas turi būti skrupulingai, e, tos principą turi būti skrupulingai laikomasi. Ir paskutinė rekomendacija - refit programą įtraukti į geresnę įstatymų, į geresnį įstatymų leidimą. Komisija turėtų žiūrėti, e, kaip viskas vyksta, prižiūrėti tą procesą. Ponios ir ponai, e, audito rūmai institucijoms bei komisijai rekomenduoja pilnai įgyvendinti šią audito ataskaitą. Dėkoju mūsų pranešėjas ponas Keiza, jam dabar ir suteikiu žodį. Um, Ačiū pirmininkė. Kaip e, pranešėjas Noriu padėkoti auditorumams už puikią ataskaitą, vertinant, atliekant ekspostą vertimą dėl geresnio reglamentavimo. Manau, kad ta ataskaita tikrai labai e, gera ir e, svarbu turėti omenyje, kad komisija tikrai e, siekia pasiekti gerų rezultatų geresnio reglamentavimo srityje. Tai naudinga paprastiems piliečiams mažinamos e, išlaidos. Tokiu požiūriu laikomės ir mes čia, šiame parlamente. Visuomet kyla tam tikrų klausimų ir mes turime ai, sugebėti aiškiai ir suprantamai atsakyti žmonėms ir tinkamai atsakyti klausimus vėliau atliekant peržiūras, nes e, e, jos irgi e, atliekamos ir ataskaitoje kalbama apie nuseklesnį požiūrį ir tai tikrai labai svarbu. Mes palankiai vertiname šią audito rūmų ataskaitą, sveikiname atlikus tokį darbą. Trejų metų bendras auditas yra tikrai uh, E, didžiulio masto projektas dalyvavo e, keturi generaliniai direktoratai, įskaitant Santė. Teisingai kalbama apie tai, kad e, kalbant apie peržiūrą nesusijusią su vertinimu sistemoje pastebėta tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, nėra bendrų gairių dėl priežiūros ir dėl, dėl peržiūros 2017 mm, metais e, nebuvo tam tikrų geresnių reglamentavimo įrankių, pernai pavyko juos e, patvirtinti ir tai užtruko gana ilgą laiką. Mm, žinoma, tai buvo trūkumas, kad jų nebuvo. Taip pat e, reikia pakankamų ir patikimų duomenų, tai labai svarbu atliekant eksyvaus tvertinimą. Na ir apskritai e, duomenų rinkimą reikėtų taubulinti. Teisės aktų leidėjams bandoma paaiškinti, kodėl buvo vėliau atlikti ekspos tvertinimai. Mes e, tikėjomės e, E, to, e, tos peržiūros, e, kaip numatyta pirminė antrinė teisė, bet taip ir nesulaukėme iš parlamento paaiškinimų. Mm, bet kuriuo atveju palankiai vertinu auditorumų rekomendacijas. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad tarp institucinis susitarimas e, dėl geresnės teisėkuros, e, kuris bus pradėtas taikyti 2018 metais, e, aprieps būtent ir stebėsienos veiksmus. Pernai e, vyko nemažai tarp institucijų susitikimų skirtų šiems klausimams. Aš tai vertinu labai palankiai ir mes gana dažnai e, skelbėme, kas e, vyksta, kas nustatyta. Trečia, būtų verta paminėti, kad audito mastas gana tinkamas, apriepiant stebėsinos rodiklius, Tai yra labai svarbu, judant e, pirmin, užtikrinant, kad susitarimas veiksmingai gyvendimas vis, visų šalių. Ketvirta, aktyvus audito rūmų dalyvavimas e, sprendžiant šiuos klausimus būtų itin svarbus. E, jie yra sukaupę daug ekspertinių žinių, mano nuomonė. Be to, jie gali dalyvauti stebint šią sritį ir padėti mums gyvendinti savo tikslus. Tad kalbant apie tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėjų, kuros audito rūmų tolesnis dalyvavimas šioje srityje turi būti nuolat pabrėžiamas mūsų komiteto. Penkta, e, siūlau, kad ekspost e, vertinimo e, bendras gairės būtų galima apsvarstyti ateityje, apsvarstyti galimybę jas parengti kad būtų galima taikyti įvairius požiūrus, kurie visi atitiktų tas bendras gairias. Taip pat svarbu paminėti ir teisės akto perkeliamą į valstybę norių nacionalinę teisę. Nėra kokio nors vieningo požiūrio į tai, kaip valstybės narės perkelia teisės aktus į savo nacionalinę teisę ir e, neretai atsižvelgiama į teisės akto svarbą. Man atrodo, kad mes turime skatinti negailistingai siekti, kad būtų sukurta bendra perkelimo į nacionalinę teisę sistema, kad perkelimas vyktų logiškai, veiksmingomis priemonėmis. Manau, kad ateityje turėsime toliau dirbti šią e, kryptimį ir šioje ataskaitoje e, vėlgi suteikiama galimybė numatyti tokį tikslą, yra tokia rekomendacija. Dar kartą e, sveikinu auditorumus parengus puikią ataskaitą. Ačiū. Pirmiausia, noriu apgailę stauti, kad nėra atsakingo nario, kuris būtų atsakingas už ER. Antra, norėčiau paremti tai, ką pristatė pranešėjas Brian Hayes. E, iš tiesų labai dinamiškai dabar galime įsivaizduoti visą situaciją ir aišku atspindimos mūsų diskusijos su taryba. Noriu pasakyti, kad remiu tokį dalyką kaip e, rekomendacija geriau leisti teisės aktus, efektyviau e, kurti įvairius standartus, kuriuos paskui patvirtiname e, parlamente Bet kokiu atveju refit, kalbant apie e, refit, parlamentas ne visada būna išklausomas ir ne visada atsižvelgiama į jo pastangas e, dėl ekspost vertinimo e, pagal pasirašytą tarp vyriausybinį susitarimą. Marko pasiūlymas dėl perkelimo e, gali sukelti labai nemažų problemų, kai kuriuose valstybėse narėse direktyvos labai vėlai, labai vėluojamos perkelti į nacionalinius teisės aktus ir mm, galiausiai dar norėčiau paklausti, audito rūmų, ar galima nustatyti iš tos studijos, ar tarybai buvo naudinga, buvo e, pašalinti kai kurias nuostatas, kurios buvo priimtos, nustatytos ir priimtos parlamente. Ar, parla, e, ar dabar toje Europos audito rūmų studijoje galime matyti atspindėtų tokių problemų, kurios atspindėtų, koks disbalansas, pusiausvyros trūkumas yra tarp institucijų, nes jeigu taip, tai atrodo vėl susidurime su mūsų parlamento įgaliojimų apribojimu. Ponas Vatson iš generalinio sekretoriato, prašau. Is this one working? Yes. Okay. Sorry for that. Ar Saying thank you to Mr. Hostert for the, the Ar šis mikrofonas veikia? Ačiū už pristatymą, ačiū ponui Heis už atsakymus ir kitiems kolegoms, kurie pasisakė. Tai e, ataskaita, kurią komisija taip pat vertina labai palankiai ir manome, kad apskritai ji mums padės e, organizuoti savo mintis, e, įvertinti e, savo požiūrį įvertinimą ir manome, kad bet kuriuo atveju suprantame, kad geresnis reglamentavimas savaime yra mokymosi procesas ir mes norime tobulėti šioje srityje nuolat. Tad tai labai svarbu. Be Tokių bendrų minčių yra dar du ataskaitos aspektai, kurie mums itin tinka. Pirmasis e, yra tai, kad e, be abejo būtent komisija atsako už teisės aktų vertinimą ir e, išlaidų programų vertinimą. Tai labai svarbus tarp institucinis dalykas ir visos trys institucijos iš tikrųjų dirba kartu, kad užtikrintume, jog mūsų tvirtinami teisės aktai būtų tinkami. Manau, kad tai yra labai svarbi žinia, kurią galima suprasti iš šios ataskaitos. Antras mums patinkantis dalykas yra pripažinimas, E, lyginant valstybės narės ir e, palyginti su tarptautiniu palyginimu, e, palyginti su tuo, ką darė EBPO savo 2015 metų darbe. Ir dabar EBPO planuoja netrukus užbaigti naują planavimo projektą, kuris bus paskelbtas lapkričio mėnesį. Tikimės, kad jis bus dar geresnis nei 2015 metais ir mes galėsime uh, vėl pasidžiaugti tuo pripažinimu. Kalbant apie visus geresnio reglamentavimo aspektus, būtų galima pasakyti, kaip jau minėjau, kad yra mokymosi procesas. Svarbu, kad um, galėtume lyginti save su uh, kitais pasaulio regionais ir kad tas palyginimas būtų mūsų naudai. Dar turime nemažai patobulėti šioje srityje ir mūsų sėkmė iš dalies arba visiškai gali priklausyti nuo konkrečių rekomendacijų gyvendinimo. Pirmoji rekomendacija, kuri Bonas Hofstad pabrėžė kaip vieną svarbiausių, yra rekomendacija susijusi su tarp instituciniu šios problemos aspektu. Ir žinoma, kalbant apie bendras gairias atliekant įvairius ekspost vertinimus, kelia nerima ir e, komisija yra pasiruošusi dirbti su kitomis dviem institucijomis, kad e, parengtume e, tokias e, tarp institucinės gairias. Mes jau turime tokį produktą, aišku, e, jis nebūtinai yra galutinis, bet norėtume įtraukti į šį procesą ir kitas dvi institucijas - tarybą galbūt nėra taip entuziastingai nusiteikusi šiuo klausimu, kaip mes, tad reikės viską vertinti tarp institucinių mastų. Duomenų rinkimas, apie kurį kalbėjo pranešėjas, puikiai suprantame, kad tai yra itin svarbu. Labai svarbu, kad būtų gerų duomenų, um, savalaikių duomenų. Tai absoliučiai nulėmė mūsų vertinimų kokybę. Tad turime būtinai tai atsižvelgti geresnės teisėkuros srityje ir dirbti kartu su kitomis institucijoms, užtikrindami, kad tokių institucijų būtų, tai yra, tokių duomenų būtų. Uh, Dirbame taip pat ir vidaus lygmenių ir um, toliau dirbame ties pasiūlymų dėl DFP. Bandome įsiaiškinti, kokiu konkrečiai duomenų komisijoje turime, kaip geriausia tais duomenimis dalytis komisijos viduje. Jeigu duomenų nėra, ką daryti, kad juos surinktume, mums visą tai labai svarbu. Galiausiai dėl refit programos. Manau, kad e, mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi nuo audito rūmų nuomonės šiuo klausimu. Tai e, savoka, kuri e, ilgainiui kinta ir galbūt ji ne visada buvo tokia tikslinė, kaip kokia turėtų būti. Mes bandome pagal Refit programą, Refit platformą sukurti, na, tokį prekių ženklą, kuris būtų žinomas ir atpažįstamas. Mm, tai būtų svarbu supaprastinimo ir naštos mažinimo srityje ir e, visi suinteresuoti subjektai paprastai būna sunerime, kai ką nors supaprastiname ir mažiname naštą, e, tikslai e, lieka nepakitę. Tad e, kuriame tą refit procesą ir svarbu, kad jį gerai suprastų suinteresuoti į subjektai. Žinoma, visuomet siekiame kuo geriau bendrauti ir laikysimės auditorumų rekomendacijų. Ačiū. Da es nur eine Kurzvorstellung ist, bekommt niemand mehr das Wort. Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Labai ačiū, tai buvo trumpas pristatymas, daugiau žodžio niekam nesuteiksime. Baigėme svarstyti šį klausimą, o dabar kalbėsime apie supaprastinimą sąjungos politiką po 20 metų. Turime 15 minučių trumpam pristatymui ponui Balko žodis. Aš pradėsiu, ponė pirmininkė, ponė pranešėjo, ponas ir ponė. Šio dokumento tikslas yra prisidėti prie pasirengimo teisėkuros paketui ir suprasnyti sąnaudos politikos vykdymą po 20 metų, mes pridėjome keturis bendrus principus penkiose srityse supaprastinimui. Atrodo, sutarėm bėgant metams, kad sąnaudos politikos vykdymas tapo labai sudėtingas. Na, bet pirmasis principas, supaprastinant sąnaudos politikos vykdymą, yra būtinybė gerai apibriežti strategiją. Mūsų analizė E, ką mano įvairūs subjektai, rodo, kad bendro starimo dėl supaprastinimo tikslo nėra. Tai yra, kodėl, kam ir kaip supaprastinti. Mūsų nuomonė vienas iš svarbiausių administracinio supaprastinimo tikslų yra e, palašanti nebūtinas kaštus, mažinti administracinę naštą ir e, paramos gavėjams ir valstybės narėms. Suprastinimas turėtų eiti kartu su dėmesiu rezultatams, e, išlaidų veiks efektyvumui ir reguliavimo kokybei. Antras principas yra susijęs su struktūruotu požiūrį, kad suprastume sudėtingumą ir siūlytume supaprastinimus. Bet koks pasiūlymas turėtų būti pagristas duomenimis, kaip sušvelninti riziką, kuri gali sukelti supaprastinimas, dėl ko e, kyla susardinimas tarp e, subjektų išeities taškas su paprastinimui turėtų būti visapusiška apžvalga, kokia našta tenka vykdant programas ir nustatyti nebūtiną nusudėtingumą, nebūtinas išlaidas. Svarbus sudėtingumo šaltinis e, tai yra reikalavimai, kuriuos papildomai prideda nacionalinių lygmenių be reglamentų. Dėl to tai gali būti dėl teisniškumo trūkumo, dėl nuogastavimo, kad netoks griežtas taisyklių interpretavimas gali privesti prie komisijos finansinių korekcijų įvedimo. Suprastinimas neturi būti pagristas duomenis, bet restruktūrizuotas. Pirmiausia, tai reikia nustatyti ir apskaičiuoti naštą, eksantę į poveikio vertinimą įvykdyti ir numatyti e, tikslus e, naštos mažinimui ir pažangos stebėsnai. Taigi, trečias e, principas, kad su paprasnimu reikia griežtų e, tvirtų įsipareigojimų iš visų pusės - komisijos, parlamento ir tarybos, siūlant, derantis ir patvirtinant teisinę sistemą. O taip pat valstybės narės turi numatyti savo teisiklės, teisiklės paramos gavėjams atrankai, stebėsenai, ataskaitų rengimui ir tiesioginiam poveikiui dėl e, jų, jiems tenkančios administracinės naškos. Ketvirtas principas yra atskaitomybė ir rezultatai. Suprasimas nėra tikslas savaime, jis neturi kelti pavojaus pasiekimams. Auditas rodo, kad stipresnė skaitomybė prisideda prie pažeidimo sumažėjimo tokių pasiekimų nebūtų galima pasiekti be tvirtos vidaus kontrolės ir tam neturi kelti mm, pavojaus e, supaprastinimas dėl atskaitomybės naudojant viešas lėšas. E, be to mes manome, kad suprastinimas turi eiti kartu su didesniu dėmesiu rezultatams, nes mes nustatėme, kad trūksta dėmesio rezultatams, o tai yra fundamentali problema valnant ES lėšas. Dabar perėsiu prie penkių svarbiausių suprastinimo e, sričių sanglaudos politikoje. Pirmiausia, ES teisės aktai ir gairės. Supaprastinės e, prasideda nuo paprastų, aiškių, stabilių taisyklių. Ir geriau geresnės taisyklių susijusių su įvairiais fondais ir programomis derinimo. Per ankstesnius laikotarpius, du laikotarpius, reglamentų ir gairių skai, puslapių skaičius padvigubėjo nuo 1732 iki 3889. Atsižvelgiant į sanglaudos politikos teisėkuros politikos patvirtinimo vėlavimo, mes pabrėžiame, kad taisyklės turi būti pateiktos laiku, jos turi būti stabilios. E, tarp kelių programavimo laikotarpių. Stabilios taisyklės yra veiksmingas supaprastinimas. Ir e, e, toliai einantis pakeitimai gali prieštarauti teisėtumui ir reguliariams išlaikomoms. Mes taip pat pabrėžiame, kad taisyklių derinimas turi būti naudinga. Supaprastinimas yra ne tik taisyklių sutrumpinimas ar jų mažinimas skaičiaus tas paprastinimas turi būti ir kokybiškas, kokybinis, tai yra taisyklės turi tiksl, tik, atitikti tikslus. Antras paprastinimas tai sritis yra operacinių programų valdymo struktūra. Yra daugiau kaip 1400 institucijų, kurios atsakingos už 390 veiklos programų valdymą valstybėse narėse. Tai yra iššūkis veiksmingai vykdant e, sanglaudos politiką. Programų derinimas, e, e, atsakingų institucijų derinimas, taip pat įvairių sąlygų susijusių su veiklos rodikliais. Treti suprasnios rytis yra projekto atranka, gyvenimas ir stebėsena, administracinių trūkumų šalinimas, įskaitant papildomų reikalavimų kelimas, nes komisijos Duomenys rodo, kad tai sudaro maždaug trečdalį administracinės naštos. Yra potencialas racionalizuoti atrankos ir gyvenimo procesus, geriau panaudojant modernes technologijas. Galiu paminėti trečią priedą, kuris rodo, kad daug skirtumų yra, kaip projektų prašymai teikiami, koks jų dydis, kiek informacijos turi pateikti pra, pa, paraiškų rengėjai, ar kiek laiko jiems reikia saugoti dokumentus. Ketvirtas svarasnymos sritis ir supaprastintų kaštų galimybių panaudojimas. Tos galimybės gali sumažinti administracinę naštą paramos gavėjams ir sumažinti gyvenimo kaštus. O 14-20 metais tai buvo dažniausiai naudojamas paprastinimo priemonė. Omnibuso reglamento projektas išplečia šių galimybių taikymo mastą ir numato naujas paramos rūšis. Jeigu omnibuso peržiūra bus patvirtinta, tai gali ženkliai sumažinti administracinę naštą. Penktas rytis supaprastinime susijusiu su veiksmingesnė kontrolė. Valdymo patikrinimai, kurios vykdo valdymo institucijos, sudaro didžiąją naštos dalį. Mūsų auditos rodo, kad komisija turi numatyti aiškę tvarką dėl patikrinimų masto ir dažnumo, nes yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių ir programų, būtent dėl to, kaip patikrinimai vykdomai praktikoje. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. 49 puslapyje minima tai, kad kontrolė ir auditai turi būti vykdomi ir, aišku, tos kontrolės yra labai daug. Dabar žodis pranešėjai ponui Kon. Ačiū pirmininkė, dėkoju auditorumams už šio dokumento pristatymą. Manau, kad tai yra geras darbinis, geras pagrindas toliau dirbti, analizuojant kitos finansinės programos taisyklės, rengiant naują bendrą reglamentą investicijų fondams. E, pranešimas aiškiai rodo, kad kalbant apie papildomus reikalavimus, tai dar toli gražu ne, visko nepadarėme, gerinant situaciją. Reikia e, toliau galvoti, kaip E, supaprastinti reikalavimus. Pavyzdžiui, prancūziškas paraiškos e, forma yra 60 puslapių, e, Vokietijoje gal 200 puslapių. Ar visą tai būtina? Tai tiesiog rodo, kad vis didėja biurokratinė našta, o žmonės, kurie nori gauti paramą, tiesiog kenčia ir tiesiog net neprasideda su tai tomis paraiškomis ir neprašo paramos. Tai ne tas rezultatas, kurio siekiame. Šiaurės Reinė Vestfalija su vietos valdžia kalbame taip pat, kaip supaprastinti reikalavimus įvairiose srityse. Ir viena gera mintis yra e, taisyklės Europoje supaprastinti, padaryti tikslesnėmis, kad mažiau būtų erdvės įvairioms interpretacijoms valstybės narėse. Ir tikimės, kad galiausiai tai sumažins visą biurokratiją. Pirmininkė jau paminėjo faktą, kad reikia galvoti apie auditą ir kontrolę ir kad paramos gavėjai nuolat nelankytų auditoriai iš Europos, iš valstybių narių. Aišku, reikalingas įvairių lygmenų auditas, bet turime užtikrinti, kad tai nekeltų žmonių susierzinimo. Ir tiesiog atsisakymą panaudoti visą sistemą viskas turi būti su, suformuota teisingai, tai reikalinga tinkamas balansas. Audituoti reikia ten, kur reikia iš tikrųjų. Omnibuso reglamentas teikia įdomių pasiūlymų dėl įvairių galimybių sumažinti išlaidas. Yra gerų pasiūlymų, kurios teikia komisija. Aš noriu paklausti komisijos ar, ar remiantis auditorumų komentarais. Koks įspūdis jums susidarė dėl naujo omnibuso reglamento, koks geriausias požiūris būtų pasiekti kažkokios pažangos? Ponas Novakov. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kon už jo darbą, aišku, ponui Balko Vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti tikrai, yra tai, kad e, kokiu metu pateiktas šis auditorumų dokumentas, nes su e, CPR dirbame jau mėnesį ir vienas skyrių yra supaprastinimas. Ir aš nebe jokių abejonių turiu pasakyti, kad komisija iš tikrųjų žengia žingsnį į priekį e, savo pasiūlymuose, ypač kai kalbam apie supaprastinimą. E, fiksuotos iš, e, išmokos, supaprastintos galimybės yra dalis tų galimybių. Aš manau, kad papildoma administracinė našta, kurią kartais pastebime, yra viena iš tų priežasčių, dėl ko paramos gavėjai e, vėliau eina į banką ir skolinasi ir gražina skolą su palūkanomis, vietoj to, kad renktų europinį projektą. Deja, taip jau yra, ypač kai kalbame apie vidinės ar mažas įmonės ar startuolius. Todėl aš manau, kad turime remti drąsesnius pastangas auditorumuose ir komisijoje e, ženkliau keisti, ne kurti revoliuciją, bet pakeitimus laikotarpį po 20 metų, nes mes turime komisiją aukšto lygio darbo grupę dirbančias paprastinimo srityje. E, jau išvados pateiktos, jos pradedame gyveninti e, šiais metais ar vėliausiai kitais metais. Jau nebegalime toliau dėlsti. Aš manau, kad dabartinis komisijos pasiūlymas galėtų šiek tiek būti pagerintas ir esu įstikinęs, kad parlamentas norės ir prašys sustiprinti komisijos supaprastinimo pastingas, nes kiek viena procedūra yra sudėtingesnė, tiek sutikime priežasčių euroskeptikams kaltinti Bruselį įvairiomis blogybėmis, kad jis gyvena savo burbulę ir ne, jiems, jam tie projektai iš tikrųjų nerūpė. Taigi aš manau, kad auditorumų dokumentas turi būti panaudotas ateityje rengiant reglamentus įvairiems fondams atsakingiems už investicijas. Ačiū. Ačiū, ponas Wagner. Pane Wagner iš komisijos, prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už pristatymą. Dėkuoju ir už pastabas susijusias su briefingų dokumentu. Komisija priima domintą briefingų dokumentą ir palankiai vertina tai, kad e, pripažįstami laimėjimai susijęs su um, sustiprinta vidaus kontrolė, klaid, mažesnius klaidų lygius, e, geresnė sanglaudos politika. Visiškai pritarėme tam, kad Mm, su paprastinimis turi būti grindžiamas įrodymais, savaime tai nėra tikslas, e, tiesiog norime šitaip e, pagerinti veiklos rezultatus ir atskaitingumą. Yra įskirtos briefingo dokumente penkios e, pagrindinės rytis, manome, kad visose tose penkiose sritise galima imtis supaprastinimų ir komisija pateikusi pasiūlymą dėl supaprastinimo e, dėl visų šių sričių, e, tai buvo paskelbta kiekužės 29 dieną. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, supaprastinimo vadovą, kuris yra komisijos regio generalinio direktorato interneto svetainėje. Ten e, iš esmės išvardytos aštuonios pagrindinės supaprastinimo priemonės pagal sanglaudos politiką ir tiesiog pademonstruojamas supaprastinimas, apripent daug platesnės rytį nei šios penkios e, sritis, bet dėmesys sutelkiamas žinoma į jas. Kalbant apie supaprastinimą, komisijos e, tikslas buvo pirmiausia sutelkti dėmesį į naudos gavėjus ir žinoma tam, Taip pat e, reikia supaprastinti e, programų valdymo ir e, programų valdžios institucijų taisyklės. Visą tai turi vykti kartu. Pagal ES teisės aktų gairias dabartinis pasiūlymas beveik per pus mažesnis nei ankstesnis pasiūlymas ir kitas teisės aktas, kuris kuriame buvo numatyta 50 įgaliojimų maždaug, dabar jau ten irgi tas skaičius sumažintas, lieka apie 10 įgaliojimų, vadinasi, kad visos su programavimu susijusios taisyklės, faktiškai jos visos žinomos iš karto, kai tik teikiamas pasiūlymas. Kalbant apie gairias, komisija taip pat yra įsipareigojusi gerokai jas sumažinti, grįžtesnę gairių priežiūrą atlikti. Kalbant apie veiksmų programų valdymo struktūrą yra kelios supaprastinimo priemonės, visų pirma susijusios su programavimu. Jos visos padeda supaprastinti programos struktūrą, jeigu valstybės narės priimtų tokį sprendimą. E, svarbu pabrėžti, kad tai yra pasirinkimas, e, kurį turi padaryti valstybės narės ir derantis, žinoma, e, komisija skatins taikyti supaprastintą programavimo struktūrą. Kalbant apie perteklinį reglamentavimą, Supaprastinimų srityje pateiktos kelios rekomendacijos pabrėžiama, kad e, supaprastinus pateiktas taisyklės bus galima pažaboti perteklinį reglamentavimą, bet žinoma, tai sritis, kuriuose valstybės narės ir programas įgyvendinančius valdžius institucijos gali iš tikrųjų gyvendinti pokyčius. E, Taip pat išlaidų finansavimas su išlaidomis nesusijusio finansavimo sistemos. Dabar e, pagal omnibus reglamentą reikia padaryti didžiulį žingsnį į priekį ir daugelis reglamentų nuostatų grindžiama būtent tokiu požiūriu. Einama dar toliau šiek tiek nei e, omnibus reglamente, kalbant pavyzdžiui apie vienodų dydžio mokėjimus E, kaip siūloma ir kaip jau kalbėjo ponas Novakov. Tikimės, kad jeigu e, būtų orientuojamasi ne į išlaidas, taip galėsime pagerinti veiklos rezultatus ir gautinius rezultatus. Veiksmingesnė ir efektyvesnė kontrolė. Šiuo klausimu norėčiau pasakyti, kad Yra iš esmės e, trys svarbiausi pokyčiai šioje srityje. E, vadovybės e, patikrinimų supaprastinimas. Tai iš esmės grindžiama rizika, kaip yra numatyta dabar reglamente. Sustiprintas proporcingas režimas taikomas ir po to atliekamas vertinimas, kaip sekėsi per pastarosius dviejus metus ir tuomet galima taikyti supaprastintą režimą. Kalbant apie valdymo ir kontrolės struktūrą, norėčiau taip pat pabrėžti apskaitos funkciją kurią galėtų atlikti vadovaujančioji institucija. Taip pat ir šioje srityje galima kai ką supaprastinti, supaprastinti kontrolės ir valdymo sąlygas, mm, kalbant apie ankstesnę sertifikavimo įstaigos funkciją. Atsiprašau, mums e, reikia dar vieną darbo tvarkės punktą aptarti. E, manau, kad toliau galima diskutuoti dvišalių pagrindų su auditorumais. Dabar norėčiau pasveikinti e, biudžeto komiteto narius, e, kad aptartume kitą e, punktą. Tai yra ir apžvalginis pranešimas, ponas Kon, prašom. Ačiū pirminkė, gerbiamas pranešėjo, ponios ir ponai. Leiskite pristatyti dokumentą, kurį parengė audito rūmai dėl komisijos pasiūlymų 21-27 metams daugiametai finansiniai programai. Noriu padėkoti komitetui už galimybę trumpai pristatyti mūsų dokumentą. Po to, kai jis buvo patvirtintas kolegijoje ir paskelbtas būtent vakar. Šiandien kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, noriu palyginti du reformavimo laikotarpius. Pirmąjį 14-20 ir siūloma 21-27 metų. Antroje dalyje paminėsiu procedūrą naudojama parengti daugiametę finansinę programą. Ir paskutinėje dalyje pratęsiu mūsų pirmojo briefingo mintis, kurį paskelbėme anksčiau. Taigi pirmiausia, noriu pateikti įvairių auditorumų veiksmų e, rezumė dėl daugiametės finansinės programos pasiūlymų. Mes nusprendėme paskelbti du horizontalius informacinius dokumentus. Vienas buvo pristatytas vasario mėnesį, na, nu, o šiandien pristatau antrąjį E, apie komisijos pasiūlymus. Taip pat paskelbėme įvairius sektorinius dokumentus. Vienas jų buvo pristatytas šiandien. Po mano dokumento bus pateikti kiti auditorumų produktai, bet tuomet mes renksime savo nuomonės, kai kurios iš jų yra teisėkuros proceso dalis, kai su mumis konsultuojamasi e, tos procedūros metu. Daugiausia čia, kai kalbama apie nuosavos išteklius ir sprendimus dėl jų teisės viršenybę, kai kuriais atvejais mes rengiame nuomonės, kurių mūsų paprašo daugiausia parlamentas ir tai bus e, bendrųjų nuostatų reglamentas trims fondams E, jūros ir žuvininkystės fondo, prieglašio ir migracijos fondo, vidaus saugumo fondo, e, sienų valdymo ir vizų priemonės ir Europos pinigų fondo. Kai kurios e, bus galbūt daugiau nuomonių, pavyzdžiui, dėl Europos investicijų fondo, bet kol kas tokių nuomonių mūsų niekas nepaprašė. Šiame dokumente mes kalbame apie siūlomą dokumentas finansinės programos reglamentą, komunikatą, išlaidų peržv... apžiūr... apžvalgą ir e, analizuojame patį pasiūlymą, taip pat jo parengimo procesą. Dokumentas nėra audito rezultatas, o apžvalgos e, rezultatas apžvalgos pagristos esamais dokumentais. Pirmiausia, noriu pasakyti, kokie yra svarbiausi komisijos e, principai rengiant e, DFP. Tai yra e, skaitomybės, prarastinimas, lankstumas ir pridėtinė vertė. Ir mes apžvelgėme šios principus viso biudžeto ciklo metu. Kaip nustatomi laikotarpiai, kaip skirstomi ištekliai, kaip įgyvendinamos programos ir programos kuomet matomi rezultatai ir paskelbiami šeši pasiūlymai. Taigi pirmoji pristatymo dalis. Jos tikslas yra palyginti senąją ir naująją DFP. Komisijos pasiūlymas siūlo padidinti finansavimą jaunimui, saugumui, migracijai ir sienams žvelgiant iš mūsų perspektyvės, mes keliame klausimą, ar tai leidžia palyginti seną ir naują DFP. Todėl mums reikia gerai suprasti visą tai, kad galėtume pristatyti tokį palyginimą. Ir todėl tai užima didelę dabartinę dokumento dalį. Tikiuosi, kad jis e, papildomas šviesos E, suteikė dėl komisijos pasiūlymo. Toliau, mes čia parodyta, kaip mes e, e, lyginame tos du laikotarpius. Nėra taip viskas paprasta, yra svarbių veiksnių, kurie daro įtakos tam palyginimui. Pirmiausia, infliacijos poveikis per pirmąjį laikotarpį kuri e, pirmas laikotarpis buvo pristatytas 11 e, metų kainomis, o kad būtų pakoreguotos tas kainos, tai pridėjome maždaug 19 milijardų eurų. Taip, taip pat reikia atsižvelgti į Brexitą, kuris vis dar e, vyksta. Ir turėjome iš atimti maždaug 53 milijardus eurų. Na, tai yra suma, pagal kuri komisijos vertimų būtų priskirta Junktinės karalystės paramos gavėjams 14-20 e, metais. Kita korekcija susijusi su Europos vystimosi fondais praėjusiu laikotarpį tai sudaro 28 milijardus eurų, taigi jos reikia pridėti palyginimo tikslais ir e, galiausiai pasikeitė e, išlaidų kategorijų struktūra. Ne dėl bendrų sumų tai svarbu, bet svarbu lyginant atskiras išlaidų kategorijas ir prioritetus. Čia matome parodyti, kokie yra pasikeitimai išlaidų prioritetuose. Viena išlaidų kategorija tiesiog jos pakeistas pavadinimas sukurtos naujos išlaidų kategorijos - migracija ir sienų valdymas ir taip pat kita pridėta dar saugumas ir gynyba. Ir šiomis rodiklėmis ir sumomis mes norime parodyti, kaip pasikeičia programos iš vienos kategorijos į kitą, tik tai dvi kategorijos pasikeitėme - pakitusios žemės ūkis ir administracija. Didžioji išlaidų dalis yra vykdoma e, pasidalėjimo visos valdysenos būdu Kol kas nėra paskelbti nauji kriterijai ir e, e, kriterijai iš ankstiniam išlaidų priskirimui. Kai kurios detalės yra sektoriniuose teisės aktuose dėl sanglaudos fondo ir žemės ūkio. Toliau mes bandome palyginti bendras e, komisijos pasiūlymo dydžius dabartinėmis kainomis dabartinis laikotarpis sudarė 1 trilijoną 87 milijardus eurų. Naujasis pasiūlymas rodo, yra, sudaro 1 trilijoną 279 milijardus esamomis kainomis, e, pritaikius visas korekcijas, kurias minėjau. Iš realiai padidėjo 5 procentais absoliučiais terminais, 53 milijardais eurų E, biudžetas palyginti du laikotarpius pagal GNI, bendras nacionalinės pajamas, e, sumažėjo išlaidos nuo 1,16 iki 1,11 procento. Toliau noriu parodyti e, išlaidų kategorijų struktūrą. Sumažėjo gamtos išteklių ir aplinkos kategorija, kas turi asimetrinį poveikį kategorijos srityje. Tai tiesioginės išmokos mažės 11 procentų, kaimo plėtra 28 procentais. Bet čia reikia sąžininkai pasakyti, kad tai yra susiję ir su ko pasiūlymais dėl kofinansavimo pakeitimo pagal sektorinius teisės aktus. Ir tai turės poveikį mažesnį bendroms programams. Ir galiausiai aplinka ir klimatas. E, čia turėtų padidėti išlaidos 28 procentais. Kitoje kategorijoje sanglauda ir vertybės. Sanglaudos e, politika siūloma sumažinti 10 procentų ir šiek tiek asimetriškai dėl RDF siūloma sumažinti 2 procentais, sanglaudos politikai 45 procentais, o ESF 7 procentais. Kita vertus, Erasmus Plus padidėjo 92 procentais. Europos e, vieša administracija padidėjo 7 procentais, iš jų 3 procentai tai bus skirti institucijų administravimui ir 21 procentas Europos mokyklos ir pensijoms. Toliau turiu pasakyti, kad bendra prioritėtų suma sudaro 150 milijardų, 115 milijardų. Fifth 52 milijardai yra papildomos lėšos, kitaip sakant, kiekvienam vidaus prieto perskirtimo eurui komisija prideda dar 80 centų iš naujų išteklių. Antras pristatymo, antra pristatymo dalis skirta pro, parengimo, pasiūlymo tai parengimo procesui. Mūsų nuomonė komisija parengė pasiūlymą valdome gerą procedūrą, atlikus išlaidų apžvalgas ir manau, kad tai paaiškina nedidelį vėlavimą šiame procese. Kaip sakiau, tos, tos apžvalgas buvo pridėtos prie pasiūlymo. Toliau bandome įvertinti prioritetus. Viena aplinkybė dėja nėra komisijos kontroliuojama, yra tai būtent tas faktas, kad dar neturime 30 metų strategijos, bet komisija turėjo pasiūlymą pateikti <clears throat> vis tiek Na ir jį pasiūlė projektą, remdamėsi konsultacijomis su valstybių ir vyriausybių vadovais e, vasario mėnesį. Taigi ateičiai tai yra iššūkis, nes vieną dieną jau turėsime naujus prioritetus 30 metams ir tuomet bus klausimas, ar jis atitiks esamą patvirtintą e, DFP ir kaip tai dėrės. Toliau mes rodome kokie yra lūkesčiai, atsižvelgiant į apmąstymų dokumentus. Komisija pateikė šviesoforo sistemą, kad atspindėtų Europos pridėtinę vertę. Ir idealiai tai turėtų atsispindėti Europos kofinansavimo intensyvume. E, išlaidų apžalgos e, net nedara su pasiūlymais dėl pritinės vertės. Komisija gal tai darė, bet mums mes rezultatų neturime. Toliau komisija, mes bandome įvertinti, kokiu mastu komisija atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Yra vienas e, elementas, kur galima e, lankščiau elgtis, kad e, mūsų pastabos buvo atsižvelgta ir vienas elementas yra ten, kur yra mažai pažangos, Tai rodo bendrą požiūrį audito rūmų audito teisės visų institucijų atžvilgių. Ir pagaliau paskutinis e, skaidrė iššūkiai. Jie parengti remiantis pasiūlymais e, pareikštais ankstame, ankstesname dokumente ir noriu pa, pa, painformuoti, kad antroje metų pabaigoje pasteiksime kitus, kitas auditorumų nuomonės dėl siūlomų teisės aktų. Thank you, Madam Chair. Žodis pranešėjui, ponui Savama. Ačiū pirmininkė, norėčiau ypač padėkoti auditorumams ir atsakingam asmeniui, ponui Gregor, labai palankiai vertinu Europos audito rūmus, nes jie labai įsamei apžvelgia komisijos pasiūlymą. Šis dokumentas labai aiškus, jį lengva skaityti, bet to jis konstruktyvus, paminėti pagrindiniai trūkumai ir pranašumai. Auditorumai pateikė pastabų iš esmės dėl tų pačių trūkumų, į kuriuos ir mes buvome atkreipę dėmesį e, šiame komitete ir kitur parlamente. Be to, auditorumai taip pat padarė panašias išvadas, e, kokios buvo ir, padarytos ir mūsų analizėje. Kaip e, matyti iš auditorumų teksto, Komisija siūlo nemažai pokyčių, bet e, ir trūkumai dar labiau išriškėja. Pateiktas pasiūlymas, kuriuo užtikrinamas didesnis lankstumas, taip ir tam tikras supaprastinimas, taip bet vis tiek jis nėra pakankamai plataus užmojo, sakyčiau, ypač, žinoma, turint omenyje sunkumus, su kuriais mums tenka susidurti. Manau, kad e, galime visiškai pritarti audito rūmų nuomonėje, kad komisijos pasiūlymų neužtikrinama aiški išlaidų pasikeitimo apžvalga. Mums e, čia parlamente taip pat buvo sunku sutvarkyti su skaičiais, viską apskaičiuoti ir gavome kitokius skaičius susijusius su e, Brexitu ir kitomis aplinkybėmis. Uh, Taigi e, tai kelia nerima, nepavyko dar sulaukti visų atsakymų į mūsų klausimus, e, tai rodo, kad iš tikrųjų nelengva siekti aiškių pasiūlymo tikslų. Tikrai tikimės e, sulaukti pasiūlymo, kurio būtų užpildyta spraga, liksinti po Junktinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Europos piliečiai labai daug e, ko tikisi iš ES, turi didelių lūkesčių, mes turime ypač aktyviai dirbti kai kuriuose konkrečiose sritise, tokiuose kaip saugumas ir migracija, e, labai mažinamos vidaus išlaidos. Parlamentas taip pat e, tikisi platesnio užmojo patvaresnio biudžeto ir nuosavų išteklių siūlomoje DFP galbūt pamatysime didesnius skaičius, bet nepamatysime patvaresnio ES biudžeto, nepaisant didėjančių sumų. Bendras, bendros nacionalinės pajamos vis dėlto dėja mažėja. Svarbu, kad komisija mm, moka pasinaudoti skaičiais, kad viskas atrodytų mažiau, atrodo, kad apkarpimas nėra toks ir didelis, o padidėjimas yra gana ženklus. Bet vis dėlto nesulaukėme tiek, kiek mums buvo pažadėta. Be to, audito rūmai pažymė, kad reikėtų komisijos pasiūlymę tokių dėmesio skirti europiniai pridėtiniai vertai. Mes e, turime didelių ambicijų dėl didelių dalykų, mažų ambicijų dėl mažų dalykų, bet čia vis dar trūksta konkrečių e, rodiklių ir paaiškinimų susijusių su išlaidomis. Taip pat e, šiuo klausimu norėčiau pabrėžti, kad biudžeto kontrolės komitetų nuomonė ypač raginimas iš esmės modernizuoti ir pertvarkyti biudžetą atsižvelgiant į veiklos rezultatus nėra e, įgyvendinta. Auditorumai minėjo ir problemas, turėtume jas vertinti kaip rekomendacijas. Vis dėlto manau, kad e, audito rūmai e, galėtų čia kalbėti drąsiau ir aiškiau pateikti mums šias rekomendacijas, kaip e, iš tikrųjų konkrečias rekomendacijas. Na ir galiausiai dar kartą nuoširdžiai sveikinu Europos auditorumus. Tai, kad turime, nėra tobula, bet e, labai labai suprantama, tai yra viešųjų duomenų rinkinys ir uh, aiškius rekomendacijus ir tikiuosi, kad visi, kas priima sprendimus ir taip pat Europos piliečiai susipažins e, su šią ataskaitą ir dalyvaus šiame procese. Ačiū Europos audito e, rūmams ir atsakingam e, nariui ponui Gregorui. Ines, sí, bueno, como es la primera de Bascarría de Vasco, también al. Čia vėlgi kolega Fernandės norėčiau atstovauti, padėkoti už tai, kad taip greitai buvo viskas e, pristatyta, tokia svarbi nuomonė mums visiems. Labai norėčiau padėkoti už tai, kad e, tą pirmąjį svarstymą taip sklandžiai surengėte norėčiau atsiliepti į tą pareikštą susirūpinimą būtent dėl labiau su efektyvumu susijęto biudžeto, e, kad e, būtų pasirūpinta labiau įvairiais mm, indikatoriais, kad būtų galima būti kad būtų galima piliečiams skaityti greičiau ir kad jiems tai būtų suprantamiau. E, kitam finansiniam periodui e, bus irgi sukurtas <coughs> e, sukurtas strateginis planas. Aišku, tai yra labai sunkus dalykas, ypatingai jeigu tą planą kuriam ilgesniam laikotarpiui. Aš manau, kad dabar labiau negu bet kada reikia tokio plano tiek komisijai, tiek visoms kitoms institucijoms, kad galėtų numatyti perspektyvą. Mūsų vertinimui, mūsų kontroliai taip pat tai yra būtina. Ir galiausiai norėčiau paklausti, komisijos, kaip tuos rezultatus sukontroliuosime, kokiais indikatoriais remdamiesi. Atrodo, kad nauji komisijos siūlomi instrumentai, reglamentai gali būti naudingi. Daugiau reikėtų pasigilinti apskritai į tai, kas vyksta, e, kadangi e, dokumentai dokumentais, bet praktikoje matome, kad visą laiką vis sunkiau ir sunkiau viską įgyvendinti. Kolega Frans. Dėkoju už paramą, už poziciją, kurią išsakė Europos audito rūmai. Norėčiau, kad audito rūmai pasisakytų apie metodus, kurie yra taikomi. Nes e, apie sumas nieko nebuvo pasakyta, pabandysiu paaiškinti komisijos taikoma metodika, tai yra topton metodika. Jie sako, kad mokėjimams yra skiriama 20 procentų, būtent to nori valstybės narės, o tada viskas vėl, pers, tada vėl e, perskirstomi prioritetai. Būtent taip daro komisija. Ir komisija tai daro dėl to, kad tai primeta uh, taryba. O dabar mūsų turbūt reikėtų paklausti savęs, ko mes norime iš tikrųjų žemės ūkio politikai, sanglaudos politikai, kiek norim gynybai, kiek norim jaunimui skirti. Viską susumuokime ir pasižiūrėsime, kiek išeis. Būtent tokiu metodu reikėtų remtis, toks metodas būtų geras. Ką galvoja apie tas sumas Europos audito rūmai? Kitas dalykas Skaidrumas. Komisija pristatė sanglaudos politiką. Ir taip pat apkarpimus. Tačiau taip pat buvo pristatytas anglaudos e, politika, kuri neva vieno, e, kainuoja tiek pat. Bet e, jeigu pasižiūrėsime į žemės ūkį, tai pamatysime, kad jis kainuoja, e, kad jis kainuoja tiek, kiek kainuoja ir atsižvelgiama į tą, tą minutę. Taigi bendra išvada yra tokia, kad reikia susitarti galų gale, ar kalbame apie vieną ir tą pačią sumą, vieną ir tą pačią kainą, ar atsižvelgiame į realias aplinkybės. Kita vertus, taip pat turime susitarti, kas tai yra laikytina pridedamąją vertę. Ar audito rūmai turi apibriežti, kas tai yra. Nes galima pasakyti labai lengva ranka, užrašyti, kad norime pridedamosios vertės, tačiau kur yra apibrėžimas? būtų labai gerai, kad biudžeto debūtų numatyta eilutė ir jeigu tai būtų, tai tada reikštų, kad e, čia numatomas kuo didžiausias skaidrumas. Bet e, skaidrumas tai yra gerai, bet e, Lankstumas tai yra. Lankstumas tai yra gerai, bet kur tada skaidrumas? Nes Šiaip reikėtų atsižvelgti ir į tokias e, naujus prioritetus kaip saugumas, saugumas e, ir imigracija. Turėsime toliau dirbti angliškai, nes vertimas bus nustu, nutrūks 12.30. E, Ačiū uh, už pristatymą, pasakyti svarbių dalykų. Pristatymas tikrai įdomus. Ir žvelgiant į detalės, matome, kad pajamos ir išlaidos per kitą DFP ir būtinybė derinti tai su dabartinės DFP parametrais išiškėja. Palyginamieji grafikai labai naudingi, siekiant suprasti pakeitimus ir jų mastą įvairiose sritise e, per kitą programavimo ciklą, remiantis informaciją, kurią gavome, manau, kad reikia kai ką patikslinti. Pirmiausia, dėl poreikio turėti bendrą ES strategiją susijęs su tarptautiniais įsiporeigimais, reglamentais ir tam tikrais strateginiais tikslais, kurių reikėtų siekti per ilgesnį laikotarpį. Tai galėtų, pavyzdžiui, būti 30-ųjų metų strategija, kas galėtų nulemti kitą programavimo laikotarpį. Bet turime pripažinti, kad neturime strategijos kitų dešimties metų laikotarpiai. Kalbame apie kitą DFP, bet neturime, neturime strategijos. Vertėjai Tai turi pranešti, kad dėja dėl vykstančių protesto veiksmų vertimo paslaugos nutraukiamos 12.30, nes tai buvo numatyta posėdžio darbo tvarkėje. Ačiū uždėmesi. E as well as the bodies established through agreements outside the, outside the EU legal order. Can you explain us what kind of defiances to the integrity of the Union uh, this could uh, create? Thank you.